So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mielas kolegės, mėly kolegos. Sveiki susirinkę į mūsų posėdį. Šiandien ir rytoj turėsime posėdį. Tikiuosi, kad jūsų savaitgalis buvo gražus. Jis buvo truputį ilgesnis, nes prisidėjo sėkminės. Mes turime pakankamai išsame darbo atvarkę. Pradėsime nuo darbo atvarkės tvirtinimo. Matau, niekas neprieštarauja. Taigi tokia darbo atvarkė ir išliks. Pirmininko pranešimai, antras darbo atvarkės punktas. Čia aš norėčiau tik tai priminti mūsų komiteto įvairius renginius. Vienas dalykas tai e, Europos e, į katastrofas reagavimo darbo grupė rytoj po pietų posėdžiaus. Ši darbo grupė yra atsakinga už apsaugą nuo katastrofų. Ir būtų labai gerai, jeigu susirinktumėte į rytinį darbo grupės, tai yra seminarą. 21 birželio dieną mes e, organizuosime klausimus apie Baltijos jūrą. Šie klausimai bus organizuojami mūsų posėdyje Taip pat rekomenduoju visiems susirinkti, bet to bus organizuojamas seminaras apie klimato kaitą ir apie CO2 mažinimą. Tai yra birželio 28 dieną iki 18.30 minučių vyks šis seminaras. Dabar dėl klimato kaitos iki šiol vyksta dėrybos UNCC Bonoje. Čia nieko naujo negaliu pasakyti nes e, kaip ir visose jungtinių tautų konferencijose e, paprastai tik tai diskusijų ir dėrybų pabaigoje galima išvelgti kažkokias išvadas, o dabar kol kas pažangos nepasiekta tose dėrybose, kaip jau girdėjome iš tarptautinių energetikos agentūrų, kaip CO2 kiekis padidėjo 2010 metais, tai yra 30,6 milijonų ar tonų arba 20,6 gigatonomis. Todėl, mm, atsižvelgiant į mūsų tikslą sumažinti CO2 kiekį, matome, kad yra didelis pavojus, kad CO2 kiekis vis dėlto didėja. Taigi, dar viena naujiena, kolega Skilakakis e, pakeitė politinę frakciją. Jis išėjo iš didžiausios frakcijos ir perėjo į šaunę mažą frakciją, į Alde frakciją. Dabar kolegas Sakilakakis yra Alde frakcijos narys. Kol kas negaliu pasakyti, kuo pasikeis e, Aldės e, veikla prisidėjus naujam nariui, tačiau pažiūrėsime, kaip vėliau atrodys ši frakcija. Dabar periname prie darbo atvarkės trečią punktą, tai yra dėl avarijų susijusių su pavojingomis cheminės medžiagomis pavojus kontrolė. Pranešėjas šio klausimo yra Janašas Adneris. Jisai pasigilino į šį klausimą ir aš dabar siūlyčiau, kad mes e, paragintume komisiją pristatyti šią e, direktyvą kurios pagrindų ir parengtas pranešimas, tai yra Sevezo 3 direktyva. Iš aplinkosaugos e, generalinio direktorato ponia Vening, e, jeigu aš teisingai mačiau. Taigi pristatykite gal, prašau, Sevezo 3 direktyvą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labadiena visiems. Kaip pirmininkas ką tik sakė, aš jums trumpai pristatysiu mūsų atliktą darbą. Esame dėkingi komitetui ir ypač ponas, ponui Ader, kuris e, padirbėjo e, labai sparčiai, e, kaip pranešėjas, analizuodamas komisijos pasiūlymą. Pono Aderio pranešimą pakomentuosiu šiandien šiek tiek vėliau. Ir dabar aš norėčiau apsiriboti tik trumpu e, dokumento pristatymu. Pirmiausia, aš norėčiau priminti, kad peržiūros procesas prasidėjęs 2008 metais e, buvo susijęs su poreikiu dabartinę direktyvą priderinti naujos Europo, naujoms ES taisyklėms dėl pavojingų cheminių medžiagų klasifikavimo. Tai vadinamasis LCP e, reglamentas. Pagal jį ES įvedama naujoji jungtinių tautų globalinė e, chemikalų klasifikavimo sistema. Direktyvos pagrindinės nuostatos išliko nepakeistos po to, kai ji buvo priimta 1996 metais. Tačiau ši peržiūra suteikė galimybę Europos komisijai išanalizuoti, ar reikėtų kitokių direktyvos pakeitimų. Gera naujiena yra ta, kad dabartinė direktyva labai padėjo mažinant didelių avarijų ir jų padarinių mastą bei skaičių. Tačiau e, po paskutinio įvertinimo pastebėjome, kad kiekvienais metais įvyksta nuo 20 iki 25 didelių avarijų, apie kurias yra pranešama Europos komisijai. Be abejo, turime pripažinti, kad toks skaičius dar yra toli gražu per didelis. Todėl reikėtų ir toliau siekti mažinti tokių didelių avarijų riziką ir apriboti jų padarinius, bet to turėtume galvoti, kaip greičiau patvirtinti reglamentavimo mechanizmą. Europos komisija pasiūlė naują sprendimą. Siūlė, kad reikėtų susider, suderinti sistemą su naujaja cheminių medžiagų klasifikavimo sistema. Tai yra šio darbo pagrindinis tikslas. O mes siekiame išlaikyti apsaugos lygį atitinkamai ir sumažinti e, direktyvos taikymo apimties keitimo poreikį. Manome, kad šis pasiūlymas e, yra e, gerai pasvertas. Kadangi ateityje chemikalų klasifikavimas bus keičiamas ir tai turės įtakos, E, Sevizo 3 direktyvos įgyvendinimui, mes taip pat įtraukėme vadinamąjį koregavimo mechanizmą, kuris leistų sumažinti, sušvelninti šių mechanizmų kaitos e, poveikį. Mes suprantame, kad direktyvą reikėtų šiek tiek suderinti su Sevezo 3 e, naujomis taisyklėmis ir tokiu būdu pagalvoti, kaip sumažinti pavadingumą. Be to galvojame, kaip reikėtų išaiškinti ar pagerinti dabartinės nuostatas, kad apsaugos ir gyventinimo lygis pagerėtų. Ypač galvojame, kaip greič, geriau galėtume įtraukti visuomenę, geriau galėtume informuoti visuomenę, kad visuomenė galėtų labiau inspektuoti e, turimus įrenginius. Ir mes manome, kad šiuo požiūriu direktyvą reikėtų pagerinti. Siūlėme, kad pagrindinė informacija apie pavojingumą ir saugą ir deramą elgesį avarijos elgesių turėtų būti saugoma nuolat ir visuomenė turėtų turėti galimybę bet kada ją gauti internetu. Šiais interneto laikais mūsų nuomonė toks pasiūlymas yra deramas. Kitas dalykas e, reikia išsamesnių visuomenės kons konsultavimuose su visuomenė taisyklių. Be to yra patiktos konkrečios nuostatos, e, kaip piliečiai galėtų greičiau kreiptis į teismą. Tai yra piliečių teisė susijusi su saugumo reikalais ir tokiu būdu direktyva tik tai prieartėja prie Orhuso e, konvencijos. Galiausiai mes pasiūlėme sugriežtinti inspektavimo standartus. Taip pat e, e, numatome, kad e, tikrinimo dažnis turėtų būti didesnis. Žinoma, tai yra reikalinga, kad taisyklės galėtų gerai būti įgyvenintos. Pirmininkė, aš tikiuosi, kad šiandien įvyks gera diskusija ir kad mes ateitie galėsime glaudžiai bendradarbiauti su parlamentu ir jūsų komitetu, kad šis pasiūlymas būtų pastumtas į priekį. Ačiū. Ja, danke, Frau Wenning, für diese... Ačiū, ponė Wenning, už šį pristatymą. Už tai, kad pristatote Saveso 3 direktyvą. O dabar norėčiau suteikti žodį pranešėjo Janšui Adeliui. Prašome. Ačiū, ponia pirmininkė. Pane Vanink iš tiesų palengvina mano darbą, nes jie jau pristatė esminius faktus ir pateikė santrauką. Ji taip pat trumpai papasakojo, apie ką kalbama pranešime, ir ką mes nuveikėme pastaruosius mėnesius. Ir akivaizdu ir iš jos žodžio, kodėl mes norime pakeisti Seveso 3 direktyvą ir kodėl mes apskritai užsijimame šią klausimą. Pone Vaning taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad jau e, anksčiau priimtos tarptautinės ir Europos Sąjungos taisyklės turi būti pridarintos prie direktyvos ir turi būti suderintos tarpusavyje. Tai yra pirminė priežastis, kodėl mes norime pakeisti CVSO 3 direktyvą. Pirmiausia, aš norėčiau Jums pasakyti, kuo rėmiausi, rengdama šį pranešimą. Aš rėmiausi principais, kuriuos jau minėjo ponė e, Veding. Pirmiausia, mes siekiame užtikrinti atitinkamų teisės aktų suderinamumą ir jų palyginamumą. Antras tikslas buvo politinis tikslas. Būtent mes norėjome išlaikyti dabartinį apsaugos lygį. Ir trečiasis principas arba trečia priežastis, kodėl aš rengiau šį pranešimą, kaip aš jau parengimuose pokalbėse suformulavau, mes norėjome nebenagrinėti tų klausimų, dėl kurių jau susitarėme ankstesnėse diskusijose ir ankstesnėse teisės aktuose. Taigi, jeigu e, praeitie jau buvo atsakyta į kažkokius klausimus arba nustatyti atinkami terminai, tada mes neturėjome vėl iš naujo nagrinėčių klausimų ir nenustatyti naujų terminų. Taigi dabar norėčiau pristatyti nuveiktą darbą. Mes uh, Diskutavome su pramonės atstovais, su įvairių organizacijų, komisijos, suinteresuotojų šalių atstovais balandžio 13 dieną. Mes organizavome sėkmingą seminarą, kur, kuriame dalyvavo komisijos, tarybos, atitinkamų suinteresuotų grupių pramonės atstovai, jie galėjo pateikti savo pasiūlymus ir išgirsti mūsų nuomonę. Apskritai galėčiau pasakyti, balandžio 13 dieną mes tikrai sėkmingai pasikeitėme savo nuomonėmis ir gavome naujų impulsų. Be to buvo suorganizuotas susitikimai su šešėliniais pranešėjais, e, kuriuose įvairių frakcijų atstovai galėjo pareikšti savo nuomonę, išreikšti abejonės dėl kokiu nors pranešimo punktų. Taip mes galėjome pasiekti kompromisu ir žinojome, kur tikėtis naujų diskusijų. Nes mes bandėme suderinti įvairių frakcijų uh, požiūrius. Kalbant apie pakeitimus, kuriuos aš pateikiau, norėčiau juos suskirstyti dvi dalis. Yra turinio pakeitimai ir techniniai pakeitimai. Apie techninius pakeitimus nekalbėsiu, kalbėsiu apie turinio pakeitimus. Prieš pasigilindamas į šios pakeitimus aš norėčiau iškelti vieną svarbų ginčiamą klausimą. būtent e, dėl šio ginčiajimo klausimo nebuvo pateiktas joks pakeitimas, tai yra pirmas priedas. Ir jau parengiamajame darbe pasirodė, kad didžiausios abejonės ir didžiausi ginčiai kyla dėl pirmo priedo. Dėl direktyvos projekto. Iš esmės aš sutinku su komisijos požiūriu, čia jau aš jau iš karto galiu pasakyti, Tačiau pramonės atstovai ir kitų frakcijų atstovai e, išreiškia labai skirtingas nuomonės. Taigi, koks pagrindinis klausimas? Pagrindinis klausimas e, yra tas, kad pakeitus e, SVSO 3 direktyvą turi būti kontroliuojama, kiek padidės atitinkamų susijusių įmonių skaičius kurios yra susijęs su tam tikromis cheminėmis medžiagomis. Iš tiesų yra daug įmonių, kurios e, yra įtrauktos į Ševeso 3 direktyvos taikymos rytį. Mes manome, jei tiksliau girdėjome skaičius iš pramonės atstovų, kad, e, kad 30 procentų išauks tų įmonių skaičius, kurios yra įtraukiamos į Seveso 3 direktyvos taikymos rytį. O komisijos e, nuomonė šis skaičius e, turėtų sumažėti 2 procentais. Iš tiesų mes tikslių skaičių nežinome. E, po nuomonių pasikeitimo su ekspertais pasirodė, kad yra 5 procentai pavojingų medžiagų, kurios iš naujo įtraukiamos į sąrašą. Ir atitinkamų įmonių skaičius patenkančių į direktyvą taikymo sritį e, padidės nuo 3 iki 5 procentų, bet nedaugiau. Balandžio 13 dieną komisijos narė, e, ponė Redink, pripažino, kad 3 procentų padidėjimas iš tikrųjų yra labai didelis skaičius. O, o kodėl yra toks didelis skirtumas tarp apskaičiavimų, kuriuos pateikė e, pramonės atstovai ir komisija? Uh, Šie skirtumai atsirado todėl, kad e, pramonės atstovai nesižvelgia į tai, kad didelė dalis pavojingų medžiagų yra laboratorijose, tačiau šių pavojingų medžiagų kiekis yra labai nedidelis. Tačiau tos pavojingos medžiagos nėra gaminamos atitinkamais kiekiais. ir e, manoma, kad tos e, laboratorijos gali patekti direktyvos taikymos sritį. Čia kalbama apie tas pavojingas medžiagas, kuris buvo įtrauktos į ankstesnės direktyvos taikymos sritį. Ir tokiu atveju, jeigu tai atitinkama įmonė arba laboratorija gamina dar vieną papildomą pavojingą medžiagą, ta medžiaga įtraukiama irgi direktyvos taikymo sritį. Dabar aš e, nesigilinsiu į visas detalės. Tiesiog paminėsiu šiokius tokius faktus apie turinio pakeitimus. Aš norėčiau iškelti du klausimus. Pirmas klausimas. Ar reikia taikyti išimti arba nukrypti leidžiančią taisyklę ir ar šią išimtį reikia reglamentuoti deleguotasiais teisės aktais. Priešingai nei komisija, aš manau, kad e, mūsų požiūris turėtų būti diferencijuotas. Aš e, jums pateikiau pranešimo e, aprašymą anglų kalbą, todėl galite matyti, kokia yra jo pagrindinė mintis. Aš tiesiog bandysiu dabar apibendrinti Vienas dalykas tai yra pirmo priedo pakeitimas. Kokiu būdu turėtų būti keičiamas šitas, šitas priedas? Aš manau, kad tai turėtų būti e, daroma įprasta teisėkoros procedūra, o ne deleguotasis teisės aktais. Aš manau, kad komisija gali nustatyti tam tikras išimtis, galiu pateikti pavyzdžius, jeigu norėsite. Uh, Tačiau ir valstybėms narėms turi būti suteikta galimybė priimti nukritį leidžias nuostatas ir įtraukti atinkamas e, pavojingas medžiagas į direktyvos taikymos sritį. Aš taip pat pateikiau pakeitimą, kuris e, e, yra labai ginčiamas. Tai yra visuomės galimybę susipažinti su informacija. Čia irgi frakcijų ir komisijos nuomonė išsiskyrė. Aš čia norėčiau paprieštarauti komisijai. Ir norėčiau paprašyti kolegų bent jau pabandyti suprasti, kokie argumentai byloja už mano pasiūlymą. Pirmiausia, reikia pasakyti, kad aš iš esmės sutinku su pagrindinė komisijos mintimi. Tačiau kalbant apie su e, objektais kaiminystėje arba e, asmenimis kaiminystėje, noriu pasakyti, kad e, tie asmenys arba tos įmonės turi gauti visą būtiną informaciją apie tų pavojingų medžiagų gamybą, apie jų gamybos būdą ir apie tai, kokios medžiagos yra saugomos jų kaiminystėje ir taip pat, ką reikia daryti, jeigu įvyksta incidentas. Tai būtent asmenys, kurie yra tokios įmonės e, kaiminystėje, jie turi gauti visą būtiną informaciją. Dėl to aš nesiginčiu. Tačiau aš norėčiau pareištauti komisijoje dėl dėl tokio dalyko. Aš manau, kad ne visą informaciją reikia publikuoti ir su ją supažinti visuomenė, nes su, su ta informacija yra susijus tam tikra rizika. Būtent, kad gali būti atskleista verslo informacija arba gali būti pakengta tai įmoniai pasinaudojus tą informaciją. Aš manau, kad informacija turėtų būti teikiama tik tokia, kuri būtų būtina e, to incidento prevencijai, tačiau ji nepakenktų ir įmoniai. nes įmonės vis dėlto turi atsižvelgti ir terorizmo pavojų. Todėl mes turime atsižvelgti ir e, įmonių baimės. Ne visą informaciją turime platinti internete, kad, kad ne visi žmonės galėtų susipažinti su tą informacija. Tačiau kaiminystėje esančius asmenys būtinai turime supažinti su būtiniausia informacija. Kitas dalykas dėl vietos patikrų. mūsų apskaičiavimais. Pusė įmonių, kurios patenka į direktyvos taikymo sritį, yra paliečiamos šio klausimo. Ir šių įmonių išmetalai arba teršalai turi būti nuolat tikrinami. Aš rekomenduočiau šioms įmonėms siekti, kad e, jų teršalai būtų tyriami kartu su kitos direktyvos arba e, kitų iniciatyvų susijusių teršalų patikra metu. Taigi ačiū, aš norėčiau padėkoti kolegams, kurie pateikė savo pakeitimus ir savo nuomonės. Ir e, diskusijoje galėsiu atsakyti į jūsų klausimus. Ačiū. Uh, Labai ačiū. Aš dabar pakeičiu Džiaulaininą trumpam, jis e, grįž šiek tiek vėliau pirmininkauti posėdžinės dabar duoda interviu. Dabar kreipiuosi šešėlinius pranešėjus. Toliau Osavės Liund. Ačiū. Ačiū, e, ponė Aden, už labai konstruktyvius posėdžius. Iki šiol įvyko keletas atvirų diskusijų ir aš esu tikrai už tai jums dėkinga. Uh, Esu dėkinga Jums ir už šį pranešimą ir noriu Jūs paremti e, dėl to, kad suderinti e, derogacijų kriterijai turi būti e, priimami bendra sprendimų prieimimo tvarka, nes tai yra teisė kūrinė dalis. Taip pat sutinku su ponu Ader, kuris teigia, kad derogacijos išlygos, kurias valstybės narės gaun, suteikia tam tikromis galimybėmis, turėtų būti taikomas tik tai tam tikromis nuostatomis. Ir e, tie reikalavimai gali būti taikomi tik tai mažesnio ligmens įmonėms. Manau, kad čia dar reikėtų palikti šiek tiek galių parlamento rankose ir leisti komisijai manevruoti. Tačiau aš nerimu pono Aderio, kai jis keičia komisijos pasiūlymą dėl informacijos teikimo. Manau, kad Europos komisijos pozicija yra gana gerai subalansuota ir aš nemanau, kad būtų galima išskirti informaciją, kuri teikiama internetu ir informacija, kurią kitais šaltiniais gali gauti piliečiai. Ir e, tarsi tada mes sakytume, kad teroristai gali lengvai prieiti prie internetinės informacijos, bet aš manau, kad teroristai gali, gauti prie bet kokios informa gali prieiti prie bet kokios informacijos, kuri prieina piliečiams nesunkiai. Todėl aš manau, kad tiesiog reikia kalbėti apie informacijos suteikimą visuomeniai. Čia aš remčiau geriau komisiją. Uh, Dar lieka šiek tiek klausimų dėl dokumento taikymo apimties. Mano nuomonė, būtų geriau, jeigu būtų įtraukti vamzdynai į šį teisės aktą. Taip pat ir įvairios jūroje esančios platformos, naftos ir panašiai. Aš manau, kad reikėtų pasirūpinti, kad viename ar kitame teisės akte apie tai būtų kalbama. Būtent apie tai dabar ir e, svarstome. E, iškilo klausimas ir dėl tarpinio e, saugojimo galimybių ir renginių. Kol kas į šią direktyvą šie renginiai nėra įtraukti. Tada iškyla klausimas, kiek laiko galima vieną ar kitą medžiagą saugoti tarpinėme laikinajame renginyje, kol e, ji bus perkelta į saugyklą, kuri yra įtraukta į šią direktyvą. Taigi iškyla klausimas, kiek laiko gali trukti tas laikinasis saugojimas. Toliau dėl e, tų e, CLP reglamentų. Mes žinome, kad žmonių ir aplinkos apsauga nuo dioksino kilančio iš e, sunkio kūro nusipelno daugiau dėmesio. Aš manau, kad reikėtų apie tai daugiau pagalvoti. Taip pat reikėtų klausti komisijos, kodėl yra neįtrauktas e, e kenksmingumas per burną Pavyzdžiui, aš manau, kad tai reikėtų įrašyti, nes pavyzdžiui, per vandenį gana dažnai e, žmonės gali užsikrėsti vieną ar kitą kengsmingą medžiagą. Nemanau, kad reikėtų tą galimybę išbraukti iš direktyvės sumties, todėl reikėtų pateikti tokį klausimą komisiečių. Uh, Nematau iš liberalų Panajoto, gal kažkas kitas iš liberalų nori pasisakyti. Tuomet pats savo suteiksiu žodį, nes esu šešėlinis nuo žaliųjų. Noriu padėkoti Jums už puikų darbą. Tikrai konstruktyvus e, buvo susitikimai. Mm, tikrai sveikinu kai kurias Jūsų pranešimo dalis, kaip ir Osa sakė. Tik tai būtų gal keletas dalykų, kas mane neramintų, pavyzdžiui, dėl to skaidrumo, kur yra pakeitimai. Apie 30 labai rimtų avarijų įvyksta kasmet tokios, tokie, su tokia įranga susijusių avarijų ir daug metų jau nėra buvę teroristinių išpolių tokiuose objektuose, tad pusiausvėra čia irgi, aišku, atsispindi ir komisijos analizėje kad skaidrumas yra pat pati geriausia priemonė įvertinusi e, išlaidas ir naudą tiek iš ekonominio požio taško, tiek iš saugumo požio taško, tai yra efektyviausia priemonė. Čia nereikia kažkokio tai labai aukšto cheminio ar inžinierinio išsilavinimo, kad žinotum, kokia medžiaga yra kokioje gamykloje, bet kokiu atveju. Dar keletas kitų dalykų. Mane kiek neramina taip pat ir ta logika komisijos pasiūlyta nedidinti objektų skaičiaus. Iš tikrųjų, man nerūpi, kiek tų objektų patektų ar nepatektų. Svarbu yra tik tai apimti tas objektus, kurie gali būti pavojingi. Nes tai ir yra teisės akto prieimimo prasmi. Tai 5 procentai, 10 procentų daugiau, tai nesvarbu. Svarbu kad būtų pasiekta šios direktyvos tikslų, tai yra apsaugoti piliečius ir aplinką avarijų atveju. Tad reikėtų e, iš sąrašo išbraukti kažkokiu tai kategoriju vien tik tai tam, kad išliktų tas pats objektų skaičius. Reikia užtikrinti tinkamą apsaugą piliečių ir aplinkos, atsižvelgiant į tai, ką, e, to, tai, kas yra gaminama, kokia yra produkcija. Toliau taip pat tas tarpinis sandėliavimas irgi yra labai svarbu, taip pat ir tos išimtis komisijos pirminėme pasiūlyme, aš tik iš tikrųjų nesuprantu, pavojingos medžiagos vamzdynė yra pavojingos ir tuo momentu, kol jos dar yra tame vamzdynė, taigi jos irgi turi patekti. Į, į tą taikymo sritį. Aš nesuprantu, kodėl tada um, tolimoje jūroje esančios platformos nepatenka kodėl yra tokia bendra išimtis tai taikoma, turėtų būti atsisakyta tokių išimčių, nes jeigu yra potenciali grėsmė, ji turi patekti į taikymas rytį. Dabar dėl pranešimo ir 6.1g straipsnio ir domino efekto. Jeigu SVS operatorius neturi Jeigu savęs operatorius turi kažkokių tai um, duomenų apie nesavęs operatorių, kur, kas gali įtakoti saugos situaciją, tai turi būti pateikta reikalinga informacija. Uh, apie kaiminės, e, kaiminius įrenginius taip pat, tam, kad būtų galima užtikrinti tinkamą piliečių ir aplinkos apsaugą. Dėl 19 straipsnių būtų gerai vis tik tai vieno, vienerių metų patikras užtikrinti, kaip ir žemesnės pakopos e, įrenginiams būtų taikoma pagal savęs. Dėl e, dioksinų tas pat vienas kilogramas ta riba. Uh, galbūt nelabai būtų tinkama, gal reikėtų galvoti apie koncentracijos ir svorio kažkokią kombinuotą ribą. Sunku būtų kitaip pritaikyti tą, tą, tą ribą dėl dioksinų ir toliau esu pasiryžęs e, bendradarbiauti. Dėl šio klausimo bendradarbiavimas iki šiol buvo puikus, taigi ir padėkosiu pranešėjui dar kartą. O dabar Ana Rosbaš turėtų būti kita kalbėtoja, bet aš nematau jos salėje. Sabin Vils tada. Prašom. Ja, Taip, aš irgi norėčiau padėkoti pranešėjui už atliktą puikų darbą ir taip pat už puikų bendradarbiavimą su mūsų šešėlinė pranešėja Man labai svarbu, kad e, KŽP reglamento e, įgyvenimo procese ne, nesumažėtų apsaugos lygis ir šią naują direktyvą turėtų būti apsaugos rodikliai pagerėti. Iš tiesų mes norime užtikrinti kuo didžiausią apsaugą mūsų piliečiams, darbuotojams, aplinkai, kad šio tikslo pasiektume, Man atrodo, kad reikia ir aš tikiuosi iš mūsų komiteto, kad mes išplėsime direktyvos taikymos rytį. Karcinogenai, teratogenai ir visos kitos medžiagos prisideda prie to, kad e, nors vėliau, bet atsiranda sveikatai žalingas poveikis. Aš manau, kad CCS e, įrenginiai taip pat įtrauktiniai į direktyvos taikymos rytį, nesvarbu, čia pritarėme tiems įrenginiams ar ne. E, nes e, šie įrenginiai dar kol kas yra neišvystyti taip, kad žinotume jų poveikį. Manau, kad e, vamzdynai, e, tiekimo įrenginiai turėtų būti irgi įtraukti į pranešimą ir direktyvos taikymos rytį. Be to, transportas ir tarpinis sandėliavimas, pavyzdžiui, geržinkelio statyse, vagonuose, taip pat turėtų būti įtrauktas į tą direktyvos taikymos rytį. Tokia, tokia katastrofa kaip Vieredžio neturėtų pasikartoti. Kitas dalykas e, e, turėtų būti įtraukiami į direktyvą ir e, tos gamyklos, kuriuose gaminamos pavojingos medžiagos. Aš manau, kad kaip ir pranešėjai sakė, aš jam pritariu, kai kurios nuostatos turėtų būti keičiamas ne deleguotais teisės aktais, o įprasta teisėkaros procedūra. Komisija pati pasiūlė, kad e, būtų teikiama geriau informacija visuomeniai ir kad būtų daugiau informacijos teikiama visuomeniai. Tačiau e, komisija taip pat nori apriboti tą informaciją. E, informacija turi būti neteikiama tokiu atveju, jeigu ji yra susijusi su tam tikrais saugos reikalavimas arba su verslo paslaptimis. Aš manau, kad šitas apribojimas yra per didelis bet kuri įmonė, atsižvelgdama į šios apribojimus, gali surasti priežasčių neteikti tokios informacijos. Bet kokiu atveju kaiminystėje gyvenantys žmonės turi žinoti, kokios pavojingos medžiagos sandėliuojamos netoli jų ir kokios e, apsaugos priemonės turi būti taikomas kilus incidentui. Bet to, e, koks gali E, būti poveikis, sakykime, reaguojant vienos gamyklos, kur yra šalia kitos gamyklos pavojingoms medžiagams tarpusavyje. Ir kokios, žinoma, apsaugos priemonės turi būti taikomos. E, vietos institucijos negali užtikrinti tokių apsaugos priemonių. Fukushimoje mes e, stebėjome kelias savaitės, kaip atomenės elektrinės operatorius melavo vyriausybei ir visuomeniai. Tai yra, žinoma, nekasdienis pavyzdys, tačiau ir kitose pramonės šakose gali tokių dalykų pasitaikyti. Aš manau, kad visa informacija įvykus incidentui turėtų būti teikiama visoms žiniasklaidos priemonėms, turi būti viešinami visi pokalbiai tarp operatorių ir suinteresuotojų grupių ir pramonės atstovų. Žinoma, tas e, komisijos noras e, apriboti informaciją, remiantis to, kad informacija gali būti per daug e, techniškai ir nesuprantama visuomeniai, manau, kad toks argumentas yra niekinis. Manau, kad skaidrumas yra svarbiausias veiksnys, kuris ir lems SVSO 3 direktyvos veiksmingumą. Aš manau, kad mes čia neturime remtis tam tikrais argumentais, kurie susiję su komersinė paslaptimis. Dabar dėl inspekcijų ir patikrų aš pritariu komisijos pasiūlymui Manau, kad e, e, labai rizgingi objektai turi būti tikrinami vieną kartą per metus. Aš norėčiau dar kartą atkreipdėmėsi į tai, kad e, papildoma nepa, anoniminė inspekcija, apie kurią nepranešta, turėtų būti irgi taikoma. Ir turi būti nustatyti tam tikri standartai, kurių tu privalo laikytis valstybės narės. Labai ačiū. E, ponas Rosi e, buvo šešėlinis pranešėjas, bet jo čia nėra. Tada perinu prie kitų kalbėjų. Pirmiausia, Karl Heinz Florence. Äh, Ačiū. Iš tiesų, aš galiu tik pasakyti, kad e, komisija ir ponas Haderis mums pateikė tiek daug informacijos, kad nebeturiu ką per daug ir pasakyti. tačiau nenorėčiau sutikti su savo e, kolegė iš Vokietijos, kuri čia, manau, savo spanė kai kurias dalykus. Taigi, ką valstybės narės e, daro su ta Seveso direktyva, kuri dabar egzistuoja, kuo aš e, labiau klausiausi, kas vyksta su įvairiamis taisyklėmis ir ES teisės aktais, tai tuo labiau nuliūstų Čia mes kalbame apie tai, kad e, direktyvos e, taikymos vis turėtų būti išplėsta. Tačiau iš tiesų dabar mes netaikome net tų dabartinių direktyvų. Speaker is uh, Holger Kramer, please. Olga Kramer. Holgeris Krameris. Ačiū, aš nežinau, čia kažkodėl uh, smarkus disonansas. Galbūt čia mano energetinis spinduliavimas yra toks stiprus, kad aš veikiu net mikrofonus. Aš norėčiau pritarti Karl Heinzui Florencijui. Visuomenės apsauga yra svarbiausias dalykas, e, ponas Šyteris taip pat atkreipė dėmesį į tai. Tačiau mes turime atsižvelgti į tai, kad apsauga neturėtų būti naudojama ir piktam. Ta prasme, mes neturime taikyti visą apimančios apsaugos. Nes mes neturime į Seveso direktyvą įtraukti visų pavojingų medžiagų. Aš manau, kaip ir Kalhasas Flores ir kiti kolegos, kad mes neturime iš tikrųjų sumesti visko į vieną krūvą. Ir čia aš norėčiau kreiptis į ponę Vedingą. Mes turime jau puikiai veikiančią Sevezo direktyvą. Jūs taip pat ir sakėte, E, jūs sakėte, kad per metus įvyksta 25 arba 30 incidentų arba katastrofų. Žinoma, tai yra svarbus argumentas tam, kad reikėtų pakeisti e, atitinkamus teisės aktus, kad mes užtikriname didesnę apsaugą. Tačiau klausimas m, mm, kyla, ar e, tie incidentai kilo tose įmonėse, kurie patenka į direktyvos taikymos rytį, ar kitose įmonėse, kurios nepatenka į Sevezo direktyvos taikymos rytį. Jeigu e, tos įmonės pateko į taikymo sritį, tada aš norėčiau paklausyti, kaip ir Kalkasas Flores, e, kaip buvo Seveso direktyva įgyvendinta atitinkamose valstybėse narėse. Ir čia aš norėčiau iškelti klausimą, ar išplėtus taikymo sritį, ypač įtraukus e, trečią pavojaus kategoriją, iš tiesų bus užtikrinta didesnė apsauga. Šis klausimas man liko neatsakytas. Kitas dalykas tai yra sąnaudų reguliavimas. Man šitas klausimas nėra toks svarbus, čia jau pranešėjas jau pasakė, ar čia 3 e, procentais padidės tau įmonių skaičius, ar 5 procentais, kuris trauktis į direktyvos taikymos rytį. Ar, ar čia mes e, kontroliuosime tas valstybės, valstybės narise, tas įmonės valstybės narise, ar ES lygių. Mes vis dėlto turime susitaikyti su tuo, kad jeigu mes dabar priimsime šį, e, šią direktyvą, tada bus 30 procentų daugiau įmonių, kurios pateks direktyvos taikymos reikia. Ir dabar iškelkime klausimą, ar iš tiesų nauda ir sąnaudos yra tinkamoje pusiausvyroje. Ar mes tik tai sukursime pilną biurokratinę e, naštą įmonėms. Ir čia aš tiesų nustebau, kad komisija e, išplėtė direktyvos taikymos rytį nes prieš tai buvo darbo grupės posėdės ir nebuvo jokių požymių, kad, kad direktyvos taikymo sritis bus išplėsta. Ir netgi komisijos darbo dokumentuose nėra tai paminėta. Ir e, remiantis e, saugumo standartais, net nebūtina išplėsti direktyvos taikymos srities, buvo pasakyta. Aš norėčiau dar vieną dalyką atkreipti dėmesį. Inspekcijų skaičius, kurios yra privalomos E, jos neprisideda prie apsaugos didinimo. Inspekcijų skaičius priklauso nuo rizikos, kuri yra susijusi su atitinkama įmonė. Kuo dažniau ateina inspektorius, tai dar nereiškia, kad e, įmonė taps saugesnė arba gamykla taps saugesnė. Žinoma, e, galima reikalauti, kad, sakykim, tų inspekcijų skaičius padidėtų, tačiau ar užteks mums personalo, užteks resursų ir finansinių išteklių vykdyti tinkamas inspekcijas. Kitas dalykas - dėl visuomenės informavimo. Žinoma, reikia skaidrumo. Tačiau e, ar mes, e, skleidami visą informaciją apie pajungų medžiagų operatorius arba pajungų medžiagų gamyklas, padidinsime apsaugos lygį? Nes ta informacija apie pavojingą medžiagą, kuri sandėliuojama kažkur, gali paskatinti kai kurios žmonės, čia kaip jau buvo sakyta, suplanuoti teroristinį išpolį. E, ponas Šliteris jau ir sakė, kad, e, e, sakykime, nebūtinai ta informacija gali paskatinti pasikesinti į tokias įmonės arba į atomenės elektrinės. E, ir iš esmės ta informacija, ta papildoma informacija, kur yra labai techninė, manau, jinai tik tai sukels nerimą visuomenės gretose ir yra nelabai reikalinga. Tačiau bet kokiu atveju aš norėčiau pritarti pranešėjui, kad e, pranešimas tikrai puikus ir išbaigtas. Tačiau bent jau e, pranešime mes tarsi kramtome karštą bulvę ir niekam neprieinama prie esmės. Uh, I, I that... Matau, kad Pone Katalin Garanenagi iš tarybos yra atėjusi. Gal jūs norėtumėt ką pasakyti? Ačiū. Labai ačiū, pirmininkė. Labadiena visiems. Taip, aš esu jūsų posėdėje ir atstovauju pirmininkaujančiai Vengrijai. Pirmininkauju darbo grupės posėdžiams, todėl jeigu jūs nieko prieš, aš norėčiau pirmiausia pasveikinti poną Ader parengus tokį gerą išsamų pranešimą Tikiuosi, kad e, su parlamentu mes galėsime dalyvauti sklandžiose ir nusekliuose dėrybose. Ir aš tikiuosi, jeigu viskas, kad viskas gerai vyks ir mes per pirmąjį svarstymą galėsim šitą nuspręsti. Kaip žinote, pateiktasis pasiūlymas buvo paskelbtas ir priimtas praėjusiu metu gruodžio 27 dieną, praktiškai kalėdų dovanėlė. Ir pirmininkaujantys šalis Vengrija pagalvojo, kad tai yra tikrai svarbus dokumentas. Nebejodami jį traukėme į savo darbo planus. Mūsų darbo grupėje net penkis kartus kalbėjome apie komisijos pirminį pasiūlymą ir balandžio 8 dieną mes jau sugebėjome pateikti pirmąjį pirmininkaušios valstybės variantą. Tada prasidėjo ilgos diskusijos, kurios buvo rengiamos net penkias dienas, ištisas darbo dienas ir dauguma valstybių narių pateikė taip pat komentarų raštu. Remiantis visų tuo buvo parengtas paskutinis mūsų pirmininkavimo metu dokumento variantas, kuris dabar jau išsiuntinėtas valstybėms narėms. Šiame tekste mes gebėjome išaiškinti labai daug įvairių elementų, tačiau iš esmės nepalėtėme tų dalykų, kurie dar neišspręsti, tokie dalykai kaip direktyvos taikymo apimtis, išlygos, informavimo planai, informavimo teikimas visuomenė ir panašiai. Turim pasakyti, kad taryboje skirtingos valstybės narės e, išreiškia daug skirtingų nuomonių ir dėl direktyvos taikymo apimties, ir visuomenės informavimo. Ir be to labai daug susirūpinimo išreikšta dėl inspekcijų organizavimo. Kaip ten bebūtų, tik manome, kad dirbame tą pačią kryptimį didelę dalimi ir e, tikimės, kad su parlamentu mums pavyks pasiekti gražų susitarimą. Linkiu Jums gero darbo ir tikiuosi, kad ateityje mes galėsim toliau bendradarbiauti. Dėkui. Maybe... Labai ačiū. Gal kas nors iš komisijos norėtų sureaguoti į klausimą dėl inspekcijų ir e, Sevezo direktyvos dabartinio varianto gyvenimo. Kas norėtų pasakyti? Thank you, Chair, and thank you also to... Ačiū pirmininkė. Dėkuoju visiems pasisakiusiems parlamentarams. Komisijos vardu norime labai padėkoti ponui Aderiui už konstruktyvų pranešimą. Buvo daug klausimų išsakyta šiandien, bet visų pirma keletas bendro pobūdžio pastabų dėl pono Aderio pranešimo, o po to pabandysiu sugrupuoti iškeltus klausimus ir pabandyti atsakyti į juos. Pabandysiu atsakyti į juos. Taigi, dėl pono Aderio pranešimo Reikia pasakyti, kad mes labai džiaugiamės tuo, kad jis bendrai palaiko komisijos pasiūlymą. Ypač džiaugiamės e, tuo, ką jis pasakė dėl pirmo priedo suderinimo. Tai yra taikymo sritis, apie ką daugelis iš jūsų ir kalbėjote. Uh, Mes džiaugiamės, kad mūsų požiūris taip pat ir į informaciją visuomeniai, visuomenės dalyvavimą ir teisingumo užtikrinimą, taip pat nuostos dėl patikrų sustiprinimo buvo bendrai paremtos pranešime. Mes tikrai galėtumėm paremti daugumą pakeitimų, kurie buvo pasiūlyti, nes iš tikrųjų daugeliu atveju tai būtų teksto tobulinimas, Mm, kai kuriais atvejais galbūt formuluočio dailinimas, bet e, vienas klausimas galbūt būtų susijęs su tam tikrų nesusipratimu, bet aš norėčiau čia iš karto ir pasakyti, tai yra mm, nuosavybės apsaugos e, įvedimas, e, mes sakytumėm, tai nėra tinkama šioje direktyvoje, nes tai gali uh, labai e, įtakoti taikymos rytį. Mes įtraukėme tai apibrėžime e, didžiųjų avarijų dėl e, to, kaip, kas būtų taikoma tik tai pranešimams apie stambesias avarijas. Galbūt tai ir yra nesusipratimo esmė, nes iš tikrųjų svarbiausia yra žmogaus apsauga, aplinkos apsauga ir aišku, tai netiesiogiai yra susiję ir su turto apsauga. Tai, bet tai buvo tik tai tuo klausimu įtraukta. Dabar kalbant apie bendrą informaciją visuomeniai um, ir prieigą prie teisingumo, gal aš pabandyčiau sugrupuoti nu, užduotus klausimus, išsakytas pastabas. Jei leistumėt pirmininkę, labai trumpai sureaguočiau į tai, ką komiteto nariai pasakė dėl dabartinės Sevezo direktyvos įgyvenimo. Kaip jūs žinote, yra parengta ataskaita 2010 rūpjūtį. Tai yra pakankamai neseniai parengta ataskaita. Joje yra pasakyta, kad direktyva per pasarosius 15 metų buvo įgyventinama ir taikoma tikrai pakankamai patenkinamai, gerai ir jeigu yra kokių tai problemų kokiuose tai sritise, tai yra būtent informacijos srityje. Tai yra informacijos dėl saugos priemonių, uh, dėl prevencinių planų, užkirsti kelią rimtoms avarijoms. Visa tai galbūt turi būti būtent plačiau nušviečiama visuomeniai, geriau visuomenė turi būti informuojama. Ir vienas rytis, kur mes galvojame, būtų galima galvoti apie avarijų priežastis, aišku, dažnai tai yra pačių renginių e, vidiniai visi planai, organizaciniai e, elementai. Dabar kalbant apie taikymo sritį, sugrįžčiau prie savo įžanginių pastabų. Mes galvojame, kad tai yra labai svarbu, kad nepamirštumėm, jog tai, ką mes darome, tai yra mes deriname Sevezo direktyvą su tuo, e, dėl ko buvo susitarta kas buvo aptarta kitoje, dėl kitų direktyvų, dėl kitos direktyvos, kuri tarsi patektų į ryč paketą, tai yra KŽP, klasifikavimo ženklinimo pakavimo direktyva nes ten e, yra ir kitoks klasifikavimo tipas, daugiau informacijos numatyta, kitokios e, procedūros yra numatytos pagal KŽP direktyvą. Šią prasme mes galbūt ne, ne viską valdome, čia ne, ne viskas yra daroma taip, kaip mes čia susigalvojame, tiesiog, nes dauguma pakeitimų išplaukia būtent iš mano minėtusios direktyvos. Uh, Toliau kalbant apie saugiklių nuostatas ir nukrypti leidžiančias nuostatas, mes galvojame, kad norint išsiaiškinti, kur galbūt yra kažkas net netyčia patekę į Seveso direktyvą dėl KŽP direktyvos pakeitimų, būtent mes apie tai ir galvojame čia, ir apie europinį, ir apie nacionalinį lygmenį mes galvojame, būtent, kad reikia mm, iš, išimti bet kokius tuos elementus, kurie nepagristai pateko, patektų į šią direktyvą. Mes suprantame, kad yra tam tikras susirūpinimas ir uh, valstybėse narėse, kad gali būti ne vienodas įgyvendinimas, kad gali kilti grėsmė ir konkurencijos rytyje, mes būtumėm pasirengę kartu su jumis ir su taryba dar kartą pažvelgti į tuos elementus, kurie keltų tokį susirūpinimą. Dabar dėl europinio lygmens mes galvojame, kad pagristai reikėtų išsaugoti tas nukrypti leidžiančias nuostas, bet mes taip pat pasižymėjome ir jūsų susirūpinimą, kad, kaip jūs sakote, tai turėtų būti padaryta per bendro sprendimo procedūrą. Nors mes galvojame, kad e, gal nereikėtų labai ilgai laukti, e, kad e, visų pirma, gal reikėtų patvirtinti šį teisės aktą, paskui žiūrėti, kokie būtų kriterijai, dėl kurių reikėtų nukreipti leidžiančių nuostatų ir tada galvoti apie bendro sprendimo procedūrą. Uh, Mes todėl galvojame čia jau iš karto apie tuos kriterijus, dėl kurių būtų, reikėtų suteikti tas nukrypti leidžiančias nuostas, tai, galimybę taikyti, tai už tai ir galvojame dėl to bendro sprendimo procedūros ir komisija pamačius, pamašiusi pasakė, kad tikrai yra pasirengusi galbūt tai daryti ir jau su valstybė narių ekspertais buvo surinktas seminaras kad būtų galima pamastyti, kaip tai geriausiai padaryti, kad būtų galima išspręsti susirūpinimą e, keliančius klausimus e, tiek parlamentui, tiek tarybai. Dabar dėl prieigos prie informacijos, aš jau sakiau, viena iš priežasčių, dėl ko kilo susirūpinimas e, paskutinėje ataskaitoje dėl informacijos, mes galvojame, kad tai, ko mes reikalaujame, tikrai nėra per daug tikrai nenukeliaujama į tas rytis, kur galima būtų sakyti, kad perkrautumėm visuomenę per nelik ištame informaciją ar e, atskleistumėm konfidencialią informaciją ir tuomet lengviau būtų planuoti teroristinius išpolius. Jei panalizuotumėm tekstą, aiškiai pamatytumėm, kad mes tikrai reikalaujame tos e, bendro pobūdžio informacijos, kuri mūsų manimų turi būti pateikiama ir nulat atnaujinama prieinama interneto svetainėse. Šiandien juk tai yra būtent ta terpė, per kurią žmonės gali labai greitai gauti informacijos. Jeigu yra kažkokia tai avarija, iš karto jie būtų informuojami apie tai, kokios tai būtų medžiagos, kokie būtų prevenciniai tų renginių planai ir dar svarbiau, tai kaip valdžia valdžios institucijos įgyvendintų įvairius netidėliotinų situacijų planus, kad būtų galima geriau apsaugoti žmonės ir aplinką. Mes galvojame, kad tikrai tai yra tokia informacija ir, kaip jau sakiau, mes neketiname siekti kažkokių kitokių tikslų. Tas pats būtų pasakytina apie patikrinimus patikras, kaip jūs mm, žinote, tie klausimai jau buvo mm, aptarti ir kitose formose, pažiūrėjau, dėl išlakų. Iš esmės viskas paremta rizikos įvertinimo požiūriu ir mm, šitą viskas yra pasakyta, bet Seveso direktyvoje yra žemesnės ir aukštesnės pakopos rizikos kategorijos, taigi rizika yra įvertinama e, tų įrenginių pagal tai yra nustatytos kategorijos ir pagal tai atitinkamai ir patikros yra planuojamos. Mes galvame, kad tai visiškai atitinka tą požiūrį, kurio mes laikėmės ir praeitie panašiose situacijose. Tai kodėl tada su savęs objektais turėtumėm um, elgtis kitaip nei OED direktyvoje, pavyzdžiui Maida direktyvoje taip pat yra atitinkamai visos tokios pat nuostos, bet to, aišku, gali būti dar ir uh, patikrų, apie kurias nebūtų iš anksto pranešama, e, kitų, apie kurias būtų pranešama objekto vadovybei likus dviem, trim savaitėms iki patikros. Pirmininkė, nežinau, ar dar turiu laiko. Na, tikrai labai jūsų išsamus, platus atsakymas. Tai e, buvo dar ir kitų klausimų, tai gal tiesiog pabaigai tik trumpai pasakyčiau, kodėl neplė, neplečiame taikymos ryties, neįtraukiame vamzdynų ir e, tolimosios jūros objektų. Mm, na, mes tikrai uh, Suprantame, kad reikia reguliavimo atitinkamų veiksmų ir naftos platformose, tačiau čia yra komisijos komunikatas dėl offshore'inių dujų ir naftos gavybos operacijų ir pakankamai greitų metų visa informacija bus pateikta ir mes galvojame, kad tuomet bus viskas išspręsta taip pat. Čia Dėl vamzdynų taip pat atliekame studiją, iki metų pabaigos turėtumėm turėti jau informaciją ir matyti, ar reikia ar nereikia tuos objektus įtraukti, bet mes tiesiog norėtumėm turėti visą reikalingą informaciją, kad galėtumėm ją pasiremti ir atlikti tinkamą analizę. Tai tiek pirmininkė, jeigu dar pageidautumėt, e, galėčiau mielai atsakyti dvišalių pagrindų į tolesnius klausimus. Ja, Dank, Frau Wenning, die... Ačiū, ponia Vening už atsakymus iškeltus klausimus. Tada aš e, norėčiau kreiptis į pranešėją, galbūt jisai norėtų kažką pakomentuoti. Pone Adirį. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti kolegoms už labai naudingas pastabas, kuris jie ką tik čia ir pasakė. Aš labai laimingas, kad mes ne pirmą kartą tarėmės šiais klausimais ir su šešėliniais pranešėjais. Mes jau daug dalykų aptarėme, kaip jau minėjau, kad mes pakankamai dažnai susitikdavome su šešėliniais pranešėjais ir su ekspertais. Kai kurie klausimai, kurie buvo iškelti, galbūt reikėtų juos e, šiek tiek išsameu atsakyti. Taigi šitas e, visuomenės informavimas, manau, tai yra pakankamai keblus klausimas. Ar mes turėtume interpretuoti pasiūlymo tekstą taip, kaip pasakė ponė Vening? Jeigu tai būtų, tai mes iš esmės net nediskutuotume šio klausimu. Komisija nori, kad internete būtų publikuojama tik tai bendro pavadžio informacija. Aš tam pritariu. Bet kuri informacija kuri išplečia piliečių žinias apie tai, ką jie turėtų žinoti apie incidentus ir apie apsaugą, turėtų būti publikuojama. Čia dėl to nesiginčiame. Tačiau kyla problemų dėl kitos informacijos. Tai būtent techninės informacijos, jeigu ji būtų publikuota, tada kiltų tam tikrų problemų. Ir aš nežinau, ar, e, pavyzdžiui, patikrų ataskaitos turėtų būti irgi skelbiamos internete. Aš nemanau, kad tai prisidėtų prie visuomenės saugumo pojūčio. Jeigu paskelbtume informaciją apie patikros ataskaitą, tada tie žmonės, kurie turi kažkokių blogų užmačių, pavyzdžiui, teroristai, jie galėtų lengviau įgyvendinti savo sumanimus. Kodėlgi mes turėtume e, patys save pastatyti į tokią e, prastą situaciją ir pasiūlyti papildomą informaciją teroristams. Žinoma, mes skirtingai interpretuojame teisės akto pasiūlymą, tačiau bet kokiu atveju galime siekti kompromisu ir siekti bendro tikslo. Gali būti, kad mes tiesiog e, turime skirtingą požiūrį dėl teisės aktų turinio. Dar buvo kalbėta apie domino efektą, apie e, prieigos prie informacijos reglamentavimą. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas turėtų būti papildytas. Čia paaiškinsiu dar truputį, kodėl. Jeigu šalia chemijos gamyklos būtų pasakyta kita gamykla, kuri ir gamina e, pavojingas medžiagas, tada turėtų būti abi įmonės supažintos su viena kitos techninės parametrais. Mes norime pasiūlyti, kad e, šie duomenys, ta, ta informacija apie techninius parametrus, e, padedant institucijoms, turėtų būti perduodami invest, investuojančią įmonę. Tai yra kita įmonė, kuri yra statoma šalia. E, kolega Kramer sakė, kad e, jūsų rinkimo apygardoje nėra daug chemijos gamyklų. Tačiau, kaip jūs girdėjote, į Sevezo 3 direktyvą e, bus įtraukiama 30 procentų daugiau įmonių. Vadinasi, tų įmonių skaičius e, padidės. Tai, tai sako ir e, pramonės atstovai. Tačiau antra vertus komisija sako, bent iki 10 procentų, tik tai iki 10 procentų padidės tų įmonių skaičius, kurios bus įtraktos į direktyvos taikymos rytį. E, Pone Kramer, jeigu jūs turite įrodymų, kad e, prieimus naują direktyvą, tų įmonių, kurios bus įtrauktos į taikymo sritį, bus e, skaičius padagės 30 procentų, tada pateikite man tos įrodymus. Taigi, ačiū, ponė Adelį, ponė Kramer jums pateiks duomenis, kodėl 30 procentų padidės įmonių skaičius, o ne 10 procentų ir mes nuspręsime, ar mes norime išplėsti direktyvos taikymas rytį ar ne. Taigi, buvo tikrai įdomios diskusijos šią temą. Pakeitimus galima keisti iki birželio 23 dienos 12 valandos. Balsuosime komitete spalio mėnesį, plenarim posėdėje, balsuosime gruodžio mėnesį. Taigi ir tada tikriausiai baigsime šią temą. Taigi Ačiū visiems tarybai, komisijoje ir kolegoms, kurie dalyvavo diskusijose. Dabar persime prie dabar tokias ketvirto punkto. Tai yra gerimų vandens išteklių sauga. Šiuo atveju komisija praneša, kad bus keičiama direktyva dėl geriamojo vandens Komisija teigia, kad direktyvos tai keisti nereikia, tačiau mes, kaip aplinkos, aplinkosaugos komitetas, manome, kad reikia keisti direktyvą. Ir aš norėčiau paprašyti komisijos pateikti papildomą informaciją apie dabartinę situaciją. Ponas e, Helmutas iš aplinkos generalinio direktorato pateiks mums būtent šią norimą informaciją. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos komisija dėkoja už tai, kad ją pakvietėte į komiteto posėdėje, kad keičiaties laiškais su mumis ir su uh, gerbiamu Potočniku, gerbiamas pirmininkas. Uh, bendrauja. Mes e, gerimojo vandens išteklių saugos klausimą svarstome iš skirtingų pusių. Pirmiausia, galvojame apie ES teisės aktų e, susijusių su gerimu vandeniu nuoseklumą, o kita vertus galvojame apie e, gerimojo vandens kokybės e, klausimą iš vartotojo perspektyvos. Trečias dalykas, galvojame apie geriamą vandenį kaip bendrai vandens e, aplinkoje esančio vandens saugojimo elementą. Taigi pirmiausia, turėtume pagalvoti apie parametrus ir vertes nustatytas gerimo vandens direktyvoje. Europos komisija dabar mano, kad parametrai ir vertės geriausiai nuspindi surinktą informaciją e, ir tai leis E, suprasti, kodėl Europos komisija kol kas tarybai ir komitetui siūlo peržiūrėti parametrus ir tai galima padaryti tik tai e, pasitarusi su jumis. Kaip ten bebūtų, Europos komisija ir toliau atsiždėstė abės e, mokslų e, mokslininkų išvadas ir jeigu reikės, bus pateikiami reikalingi pakeitimai kitiems teisės aktų kuriejams. Tuo pat metu mes stengiamės atsižvelgti į gerimą vandens uh, mėginių pagrindų nustatytų parametrų atnaujinimo reikiamybę. Todėl Europos komisija pateiks e, tokius atnaujinimus e, įprasta tvarka, atlikusi reikalingą patikrinimą. Dėl galima vandens uh, kokybę, kokybės, e, vandens, kurį pasiekia vartotojo kokybės. Be abejo, mes stengiamės kontroliuoti vandens tiekimą e, per didžiuosius e, vandentiekius, tai yra tuos, kurie apima nemažiau kaip 5000 gyventojų. Tokių yra 98 procentai. Tačiau daug yra smulkesnių vandentiekio sistemų, kur tik, pavyzdžiui, 5000 vartotojų aptarnauja. Ir neretai e, paaiškėja, kad net 30 ar 40 procentų tokiais vandentiekio tinklais e, siekiamo vandens netenkina e, kokybės reikalavimo. Kaip pasakyta komisarui Patočnikui nusistame laiške, Europos komisija e, stengiasi laikytis. E, dviejų krypčių veikimo. Pirmiausia, mes galvojame į valstybių narių regionų sukauptą patirtį ir stengiamės uh, užtikrinti, kad dažniau būtų įvertinama vandens kokybė, uh, kai jis tiekiamas per mažus vandentikio tinklus. Ir kitas dalykas, mes galvojame apie uh, įsipareigojimą bendradarbiauti, kaip kad numatyta ES sutartyse. Mes suprantame, kad tie smulkus vandens tiekėjai neturi prievalių atsiskaityti Europos komisiją ar valstybių narių e, tam tikroms institucijoms. Tokia informacija buvo pateikta valstybėms narėms ir mes dvi šaliai, dvi šalių pagrindų bendrausime su atitinkamomis valstybėmis narėmis. Taip pat bus įmamasi įgyvendimo veiksmų pagal sutarties 258 ir 260 straipsnius, jeigu tik to reikės. Trečias svarbus elementas yra gerimo vandens išteklių apsauga e, vandens bendrai aplinkoje. Prisiminkime vandens pagrindų direktyvą, kuri labai daug prisidėtų, prisideda prie gerimo vandens kokybės pagerinimo. Pirmiausia, toje direktyvoje yra numatyta e, reikalavimas, kad visi vandenys, upės, ežerai, gruntinis vanduo e, ir panašiai tenkintų reikalingus kokybės reikalavimus. Antras dalykas yra numatoma papildoma e, specifinė apsauga vandeniui, kuris yra numatytas vartoti arba bus vartojamas ateityje. Dauguma valstybių narių jau rengia atitinkamus planus susijusius su gerima vandens kokybė, o keturios valstybės narės jau yra nusiūstos į Teisingumo teismą, tarp jų Danija ir Belgija. O Ispanija ir Slovenija E, dabar yra vertinamos neseniai Europos komisijos paskelbtoje nuomonėje. E, ateityje, kaip žinote, komisijos narys Patošnikas įsipareigojo iki 2012 metų pabaigos Europos parlamentui tarybai pateikti pirminį variantą dėl to, kaip būtų galima apsaugoti ES vandens išteklius. Pirmiausia, ten yra galvojama apie uh, E, garbiausiai yra pristatomas Europos komisijos e, e, atliktas įvairiausių planų ir programų susijusių su vandens apsaugai vertinimas. Europos komisija yra dėkinga Europos parlamentui už tai, kad buvo suteiktas reikalingas finansavimas tokių planų ir programų projekto, finan, projektui. Antras dalykas bus įvertinamos uh, išvados susijusios su nepakankamo, vandens ne, nepakankamumo įvertinimo studijomis. Tai ypač aktualu pietinėms valstybėms. Kaip žinia, tuose valstybėse iškyla rimtų problemų dėl e, vandens prieinamumo kai, kurio, kai kuriems žmonėms. Trečias dalykas, e, galvojame apie teisės aktų pakeitimą, e, galvojant apie vandens apsaugą bendrai. Nevyriausybinės organizacijos mokslininkai, regionai, valstybės narės dalyvauja e, vandens e, aplinkos apsaugoje. E, atitinkamų tyrimų išvados yra skelbiamos internete. Europos komisija teikia reikalingus pareiškimus parlamentui. Taip pat yra bendradarbiaujama su Europos parlamento uh, specialia vandens klausimų darbo grupe, kuriai pirmininkavo ponas Serberis, jūsų komiteto narys. Sėberis, atsiprašau. E, Europos komisija supranta, kad toliau reikės investuoti visoje ES į vandens kokybės gerinimą. Tai yra labai svarbus kito ES biudžeto elementas. Ir aš tikiuosi, kad atsakiau jūsų klausimus ir, prista, e, ir jūsų susidomėjimą ir pristačiau komisijos poziciją. Ačiū. Ačiū už šį pranešimą ir įvadą į diskusiją. Geriamas vanduo tai yra maisto produktas, kuris yra aukščiausias mūsų prioritetų sąraše. Ir manau, kad jo apsauga taip pat yra mūsų didžiausias prioritetas. Jūs sakote, kad mūsų teisės aktuose e, parametrai ir rodikliai turi atitikti geriausiai, geriausiams turimams technologijoms ir kad būtina priderinti prie techninės pažangos šios rodiklius. Taigi, vandens trūkumas yra viena iš pagrindinių temų šiuo metu, ypač pietų Europoje. Ir šiais metais taip ir vidurio centrinėje Europoje trūksta vandens. Ir jeigu, pavyzdžiui, savaitgalį nelyja, tada pastebime, kad e, jau aukščiau Alpių, šiauriau Alpių situacija blogėja. Todėl ES mes turėtume turėti vieną e, požiūrį į tai, kaip turėtų būti taupomas vanduo ir kaip turėtų būti sprendžiamas įvairios problemos susijusios su geriamojo vandeniu, kad mes turėtume ir ateityje pakankamai gerimo vandens. Mes e, turėtume nustatyti ir atitinkamas ribas vandens taupimui, kur tai yra prasminga. Aš norėčiau e, užduoti vieną klausimą. Mano šalyje, Vokietijoje, šis klausimas nuolat iškeliamas vandens ūkis priklauso paprastai komunaliniams ūkiams, tai yra savivaldybėms. Kiekviena savivaldybė atsakinga ir už savo geriamą į vandenį. Ir jos tengiasi išlaikyti šią įtaką savivaldos. O komisija paprastai skatina vidaus rinką, tai būtent dereguliavimą įvairių ūkio šakų. Ir kaip Jūs manote, Ar čia irgi jūsų kompetencijos rytis e, geriamojo vandens rinka? Ar, e, sakykime, visoje Europoje turėtų būti taikoma koncesija e, geriamojo vandens srityje. O, o sakykime, aš siūlyčiau galbūt nekeiskime struktūros, jeigu jinai puikiai veikia, pavyzdžiui, gerimo vandens valdymo. Taigi toks buvo pirmas klausimas mano, iš mano pusės, o dabar Vitorijo, prašau, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū e, komisijos atstovai už jūsų paaiškinimus. Iš esmės galiu jums pritarti. Tačiau su tam tikra sąlyga. Nes man susidaro įspūdis, e, kad mūsų laukia dideli pokyčiai. Būtent jie susiję yra su klimato kaita, nes mažėja kritulių, mažėja vandens. Jau e, dabar tai yra faktas kai kuriuose valstybėse, kad e, yra per mažai lietaus. Todėl aš norėčiau ypač pabrėžti ir netgi paskelbti tam tikrų prioritetų atitinkamą ryštingesnę politiką. Kad mes galėtume taupyti vandenį, kad to vandens užtektų žemės ūkiui ir kad mes galėtume naudotis tais resursais, kurie dar išliko po klimato kaitos. Dabar remiantis komisija. E, siekiama, kad vanduo būtų vis iš naujo panaudojamas kad e, būtų pakankamai e, gruntinio vandens ir kad jo, ir, kad jo resursai nemažėtų. Nes e, gruntinis vanduo yra pats pagrindinis geriamojo vandens rezervas. Ir kitas dalykas, kurį aš norėčiau pabrėžti, miestuose žemė arba dirba keičiasi, vanduo nebeprasiskarbia iki gruntinio e, vandens lygio. Todėl aš manau, kad savivaldos turėtų imtis e, priemonių, kad vanduo nenutekėtų ir jisai būtų sugaunamas ir nukreipiamas į gruntinį vandenį. Taip mes galėtume užtikrinti geresnius vandens išteklius ir užtikrinti gruntinio vandens lygį. Nes dabar e, vanduo kartais nepanaudojamas nuteka ir dinksta, mes jo nebepasinaudojame. Mums reikia bendros vandens išteklių politikos ir e, vandens direktyvoje mes turėtume pagalvoti ir apie klimato kaitą. Mes turime atsižvelgti į faktinės aplinkybės ir gerinti vandens kokybę, didinti vandens rezervus, užtikrinti, kad jie egzistuotų, ypač e, gruntinio vandens rezervus. Ačiū Vitorija Prodė. Linda, prašau, žodis. Aš turiu tik tai vieną klausimą. Negirdėjau jūsų pasisakymo pradžios, nes reikėjo balsavimo sąrašų šiek tiek patvarkyti. Aš matau, kad jūs rengiate tam tikrą geros veiklos gidą, geros praktikos gidą, o ne rengiat naują projektą dokumentų teisės aktui. Kas atsakingas už tokio vadovo rengimą? Ir ką jūs darote dėl dėl BŽUP. Aš pati neseniai buvau Jorkšyre, praeitą savaitę penktadienį, ir mačiau, kaip dėl to kenčia vandens kokybė, nes prasideda erozija ir panašiai. Ir vietos žmonės, e, vietos tarnybos sako, kad jie nėra atsakingi už e, vieno ar kito žemės ploto apsaugojimą, už tai yra atsakingi privatus asmenys, pavyzdžiui, kokios medžiotojų grupės ar ūkininkai. Uh, ir tada e, nebeaišku, kas yra atsakingas už tokios žemės, tokių žemės plotų prižiūrėjimą. Bet problema yra ta, kad mokesčių mokėtų iš esmės viską turi padengti. Pavyzdžiui, jeigu jūs perkate dėžę durpių, e, tai e, gali būti, kad e, tas durpes jūs panaudosite savo žemės plotą ir dėl to, nuken, dėl to gali nukentėti aplink esantis vandenys. Kas už tai bus atsakingas? E, mes turėtume išsiaiškinti ES, kas atsakingas už vandens priežą. Mes galėtume sumažinti vandentiekio tarnybų, vandentiekio bendrovių uh, E, problemų mastą, mes jeigu geriau išsiaiškintume, kas už ką yra atsakingas, mes turim nepamiršti taip pat, kad e, reikia nustatyti aiškiai bendrovės, kurios yra atsakingas už, už e, vieno ar kito ploto tvarkymą. Danke, Krista Klas. Krista Klas. Dankeschön. Das Wasser. Ačiū. Vanduo mums iš tikrųjų yra nuolat sugrįžtanti tema nes geriamas vanduo, geriamoji vanduo, geriam vandens išteklių apsauga tai yra svarbiausias e, svarbiausių dalykų. Aš norėčiau užduoti du konkrečius klausimus. Mes kalbame apie vandens e, taupimą, apie geriamą vandens iš, išteklių išsaugojimą. Tačiau kai kuriuose valstybėse per daug didelis taupimas taip pat sukelia problemų, nes e, vamzynai, pavyzdžiui, užsiteršia, nes jie yra nepraskalaujami, nes vandens rautai yra per maži. Kaip mes galime išspręsti tokią problemą? Kaip ir mūsų pirmininkas Jolaninas pasakė, prieiga prie vandens iš esmės Europoje yra skirtinga. Ir mes turėtume sukurti bendrą požiūrį, kaip ir komisija ragino. Jeigu mes e, e, balsuosime už reglamentą dėl cheminių medžiagų ir uždrausime fosfatus naudoti vandenyje, tai tokiu atveju tiesiog atsisakysime uh, plovimo ir skalbimo priemonių. Aš norėčiau tiesiog e, užduoti klausimą specialistams. Ar a, e, tikrai bus naudinga, jeigu mes dabar staiga, be jokių žinių, be informacijos, uždrausime, pavyzdžiui, naudoti fosfatus arba kitas cheminės medžiagas mūsų e, skalbimo medžiagose, ar tiesiog turime palaukti geresnių įrodymų ir mokslinio, mokslinės patirties. Prašom, panedėjus. Ačiū pirmininkė. Man buvo labai įdomu išklausyti Vitorijo Prodį. Iš tiesų, net nebuvau pagalvojęs, kad reikia e, įnešti vandens į vandens resursus po miestais, kad mes užtikrintume vandens stabilų tiekimą. Bet aš žinau, kad pavyzdžiui, Meksikos mieste, Mehiko mieste taip buvo įnešta labai, įpumpuota labai daug vandens. Aš nežinau, ar Europos miestuose taip vyksta, statistikos neturim, gal komisija to pasirūpintų. Uh, Aš sutinku su tuo, kad nereikia, nėra prasmės komisijai renkti naują teisės aktą tol, kol yra parengtas teisės aktas e, ir e, mm, vadovai, kurių neįgyvendina valstybės narės. Europos komisija minėjo, kad yra imtasi tam tikrų veiksmų dėl įgyvendinimo, pavyzdžiui, Portugalijoje, Gairijoje, Danijoje, Graikijoje, Belgijoje ir Danijoje. Ir žinau, kad Ispanija ir Slovenija yra tokia antrame patikrinimų rate. Bet iš tiesų tai yra tik tai tam tikro konkretaus e, vandens apsaugos teisės akto įgyvendimo atvejis. Žinau, kad Europos komisija mūsų komitetui yra įsipareigojusi ir įgyvendinti e, teisės aktus veiksmingiau ir iškelti šios teisės aktus į, į pirmą vietą labiau, negu tai būdavo daroma iki šiol. E, Aš nežinau, ar Europos komisija valstybės narės pakankamai spaudžia, kad e, tie teisės aktai būtų įgyvendinti, bet gal mes galėtume gauti daugiau informacijos apie tai ir gal galėtume sužinoti, ką valstybės naro, narės daro, kad e, m, taip atsitiktų. Žodis dabar suteikiamas Salvatore Tatarelai. Paskutinis kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė. Jeigu mes manome, kad yra tam tikras ryšys tarp klimato kaitos ir vandens trūkumo, tada aš keliu klausimą, kodėlgi parlamentas taip išsamei nagrinėja klimato kaitos klausimą, bet nenagrinėja vandens trūkumo klausimo. Aš tikiuosi, kad parlamentas ir komisija suteiks atitinkamą dėmesį šiai vandens trūkumo temai. Nors, žinoma, galima gyventi užterštoje aplinkoje, tačiau pasaulyje be vandens kiltų karai arba žmonės tiesiog išmirtų, nes vandens trūkumas yra didžiulė problema. Tačiau aš nemanau, kad mes turėtume didžiausią dėmesį skirti vandens taupimui. E, didžiulis plieno fabrikas Italijoje, Taranto, apsirūpina geriamuoju vandeniu. Ar nebūtų e, sura, galima surasti kitų galimybių aprūpinti kitokių vandenių tokią plieno gamyklą, o ne geriamuoju? Nes geriamas vanduo yra naudingas mums visiems ir įvairioms reikmėms, jeigu mes kūtamės arba valomės dantis. Ir tokiais atvejais mes galime ir sutaupyti to vandens savo kasdienėms reikmėms. ir taip pat e, būtuose būtų galima taupyti vandenį, pasinaudojant įvairius jutiklius arba įvairius mechanizmus. Aš manau, kad iš tiesų mes turėtume siekti kitokios strategijos visoje Europos Sąjungoje. Mes e, turėtume atsižvelgti ir bendrą žemės ūkio politiką. Kiek vandens panaudojama žemės ūkija? Ar negalima būti naudoti šiek tiek mažiau vandens, pavyzdžiui, kitaip sodinant augalus arba sodinant kitas kultūras? Aš manau, kad Europos Sąjungoje turėtume spręsti šios klausimus ir mes turėtume prisijimti atitinkamus įsipareigojimus, o dabar trūksta ryšto ir atsakomybės. Ačiū, pane Pliošai, jūs girdėjote, ką pasakė kolegos ir dabar laukiam jūsų atsakymą. Thank you, Mr. Chairman. Maybe I start with your question. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradėsiu dėl, nuo jūsų klausimų dėl organizavimo ir nusavybės. Jūsų valstybėse dažniausiai uh, tuo užsijima savivaldybė, savivaldybių valdybos, taigi svarbu yra priklausomai nuo valstybės e, išse, regiono išsiaiškinti, kas ir or, organizuoja vandens tiekimą, ar tai yra privatus tiekėjai, ar tai yra valstybinio ir privataus sektoriaus partnerystės pagrindų veikianti subjektai. Labai svarbu būtų būtent 345 ES veikimo sutarties straipsnis konkrečiai draudžia kištis ES teisės aktais į a, įstatymus, kurie reglamentuoja nuosavybės teisės valstybės narėse. Ir praeitą savaitę įvyko visai eilė referendumų Italijoje. Vienas iš jų taip pat kėlė klausimą rinkėjams, ar jie sutiktų su gerimo vandens tiekimo privatizavimu, ar reikėtų palikti toliau vandens tiekimą valstybės rankose. Taigi tai yra svarbus klausimas ir legitimus valdžios subjektai, organai gali kelti tokį klausimą, tačiau ne Briuselis. Dabar toliau viešųjų pirkimų čia yra klausimas, ar tai yra sutarčių sudarimas viduje, ar yra su kažkuo iš išorės sudaromos sutartis. Uh, Pavyzdžiui, jeigu mano e, gimtasis miestas vienas sukurtų įmonę, kur 95 procentai nusavybės būtų e, vienos e, valdžios rankose ir 5 procentai kokio tai pono rankose, tai tuomet sudaryta sutartis su tokia įmonė. Uh, dėl e, geriamo vandens tiekimo e, teisingumo teismas jau anksčiau savo nagrinėtose bylose iš, yra pasakęs, kad, tarkim, tas ponas Pliokš turi 5 procentus, 95 procentus akcijų turi a, vienos miestas, taigi tai yra privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystė, tačiau galiotų viešojo pirkimo taisyklės. Tai reikštų, kad vienos miestas būtų nepalankioje situacijoje Švecijoje būtų tūkstančiai žmonių dirbančių būtent šioje įmonėje, tačiau reikėtų kitai įmoniai mokėti iš tikrųjų už jos teikiamas paslaugas. Tai yra toks klausimas, kuris patenka į viešojo pirkimo taisyklių sritį. Tai ir kadangi dabar tos taisyklės yra aiškios, tai būtent uh, tokiame kontekste atsakomybė ir teisės tenka valdžios institucijoms pasirinkti geriausią variantą, kuris geriausiai atitiktų jų poreikius, o tie poreikiai gali būti skirtingi. Mm, Europoje yra trys skirtingi tipai Vienas variantas yra, kai savivaldybės ar savivaldybių valdybos a, užtikrina gerimo vandens tiekimą, tai yra jų nuosavybė. Kitas variantas yra nuosavybė savivaldybių, tačiau kasdienis a, darbas yra vykdomas pagal sutartis iš kažkokių tai tiekėjų, o toliau Anglijoje ir Velse, bet ne Škotijoje ir ne Šiaurės Airijoje, kur yra privati nuosavybė. A, tai yra tas trečias variantas - privatizuotos monopolinės didelės kompanijos, kurioms priklauso e, infrastruktūra ir kurios e, tiekia tą vandenį kasdien. Dabar dėl pakartotinio vandens panaudojimo e, galiu paremti klausiusi jo poziciją, kad iš tikrųjų vandens pakartotinis panaudojimas būtų e, galimas atsakymas e, tai problemai, kad trūksta vandens ir komisijos ir tarybos komunikate dėl vandens stygiaus ir sausrų būtent kalbam apie tai. Politinis sprendimas turi būti priimtas aukščiausių lygmenių ir Kipras, pavyzdžiui, vyriausybės ir parlamento sprendimų laikosi politikų politikos, kad turi būti šimtų procentų vanduo. Um, pakartotinai panaudojamas, tai yra, kad turi būti valomas, tvarkomas ir po to jis turi nukeliauti gruntinio vandens papildymui, bet negali patekti į jūrą, negali būti išplamas į jūrą. Išskyrus e, Limasolio e, įlanka yra tokioje paplūdimiai ir taip toliau viskas yra sutvarkyta. Dabar toliau dėl ribų. Aš atsakysiu ir pono Deivis klausimą. Taip pramoninė, urba, urbanistinė žemės ūkio veikla praeitie mm, sudarė tokią situaciją, kuomet ne vien tik tai lietus, uh, papildo gruntinį vandenį, bet taip pat yra ir potviniai, yra taip pat ir erozija, kuomet vanduo nuteka ir nepatenka ten, kuris turėtų į gruntinius vandenis juos papildyti. Taigi labai svarbu juos nuvesti ten, kur reikia, drenuoti ir e, būtent užtikrinti, kad būtų papildomi e, gruntinio vandens ištekliai. Čia galbūt nebūtinai reikėtų teisės aktų, tai būtų galima pasiremti pažangiają praktiką. Tačiau, aišku, galima būtų galvoti ir apie vandens pagrindų pagrindų e, direktyvą. Dabar toliau Komisija savo komunikate dėl vandens stygiaus ir sausrų išskyrė du šaltinius, kur būtų galima vandenį taupyti. Tai būtų būtent laistimas žemės ūkija. Čia 85 netgi daugiau procentų vandens yra sunaudojama būtent toje srityje. Tai prisėda prie vandens stygiaus trūkumo ir toliau dar nutiekėjimas. Uh, kur yra 30-40 procentų netgi vandens nutekančio iš vandens tiekimo sistemų, kurios yra labai senos, per šimtą metų senumo ir jau yra uh, spragų, kur vanduo prasisunkia. Taigi tai reiks suspręsti ir ponas Lainin tikriausiai tik, e, turėjo menyje. Aišku, komisija niekuomet nesiūlys sprendimo, kuris būtų vienodas visiems, nežiūrint e, to, kiek to vandens prasisunktų, ar 2 procentai, ar, ar, ar 50 procentų, kad turėtumėt vis tiek saugo, stengtis užtikrinti, kad būtų 80-90 procentų tai sumažinta. Aišku, kad reikia prisitaikyti prie kiekvienos situacijos, žiūrėti, kiek yra to prasisukančio sunkiančio vandens, kokia yra situacija su vandens stygiu ir taip toliau. Toliau po jau 2012 metų pirmą pusmetį būti informacija dėl vandens tiekimo e, rodiklių e, ir dėl to, kur yra problemų dabar. Tai yra didžiausias problemos yra bakteriologinis užterštumas, pavyzdžiui, ypač atsižvelgiant į situaciją po, po, po, po agurkų ar tų daigų um, užteršimo visi. Žinom, kokia situacija ir, ir bakterijos, kokia yra rūšis. Nice. Ir mes labiausiai galvojame apie tai, kad maži tiekėjai turi tenkinti šiuos kriterijus. Uh, Po šio dokumento parengimo mes pradėjome konsultaciją su valstybių narių regionų ekspertais, stengiamės išsiaiškinti, e, kokie regionai ir savivaldybės yra problematiškiausi vandentiekio požiūrių ir valstybės narys, dirbdamas su savivaldybėmis, stengiasi įgyvendinti keliamus reikalavimus. BŽUP reforma. Tai yra labai geras klausimas, labai aktualus klausimas. Mano komisijos narys yra e, pasiryžęs e, atlikti kryžminį e, atitikimą tik kim, kryžminio atitikimo darbą su vandens kokybės direktyva ir mano, kad reikėtų iškelti tam tikrus vandens kokybės reikalavimus tam, kad ūkininkai galėtų gauti subsidijas. Priešingai negu buvo numatyta pastarojoje BŽUP reformoje, dabar uh, vandens kokybės direktyvoje bus iškeliami kiti reikalavimai ir ūkininkai turės žinoti, ką tenkinti. Prieš šešerius metus e, tai tas dokumentas buvo tik tai tam tikras tuščias formalumas, o dabar reikia stengtis jį e, reikšmingiau, pripildyti reikšmingo turinio. Dėl vandens taupimo Europos komisija niekuomet nesiūlys e, vieno uh, pasiūlymo visoms valstybėms ir visiems regionams, todėl poniai klas aš galiu pateikti atsakymą. Jūsų klausimas labai aktualus ir svarbus. Vandens taupimas e, turi būti e, organizuojamas pasitelkiant ir kitas programas. Mes e, turim ieškoti sprendimą. E, prisiderdami prie kiekvienų a, e, konkrečių aplinkybių. Dėl fosfatų ir skalbimo miltelių Europos komisija siūlo uh, kad pamažu būtų atsisakyta tų skalbimo miltelių, kurie, e, kurie net 85 procentus fosfatų atneša į aplinką ir manoma, kad reikalingas pasiūlymas bus pateiktas iki 2015 metų. Mes suprantame, kad jūsų parlamento iškelti pasiūlymai reikalauja mūsų dėmesio ir mes suprantame, kad į indaplovių e, skalbimo miltelius taip pat būtina atsižvelgti. Europos komisija jau dirba su keletu valstybių narių, įskaitant ir E, bendradarbiavimą su kitomis šalimis. Junktinio Amerikos valstijų 16 valstijų yra įtrauktos į atitinkamų programų gyvendinimą ir reikia rasti sprendimų, kurie būtų įgyvendinami. Dabar jeigu išklausytumėte skalbimo miltelių gamintojų ir gautumėt e, skirtingų atsakymų, iš esmės galėtume juos skirstinti į dvi rūšis priklausomai nuo to, su kuo šnekatės. Ir Manau, kad rinkoje turi būti kitokių alternatyvų taip pat. Aš esu tikras, kad per politinį sprendimą bus rastas sprendimas ir Europos komisija padarys viską, ką reikia, kad e, atitinkamas sprendimas būtų priimtas kuo greičiau. Ponas Deivis patikė klausimą apie tai, ar mes e, pakankamai e, griežtai aukštus lūkesčius išsikelime vandens, įgyven, vandens kokybės įgyvenimo direktyvoje. Mes kaip ir piliečiai, ir kaip e, valdininkai galime, aišku, visuomet turėti aukštesnių tikslų. Tačiau komisijos e, programų tikslas buvo uh, kovo mėnesį 2010 metais pradėti tokio dokumento įgyvendinimo tikrinimą. Po dviejų mėnesių buvo pradėtos uh, E, iškeltos bylos dėl direktyvos neįgyvendimo ir pažeidimų. Ir e, dar šiek tiek vėliau e, buvo pradėta taikyti konkrečias sankcijas. Aš manau, kad galima pateikti va, aišku tokį vaizdą, aišku, įgyvendinimo planą. 21 valstybė narė sugebėjo viską įgyvendinti, o kitos uh, E, nesugebėjo. E, ir tai tik parodo, kad, valst... kad komisijos parengti planai gali būti gyvendinti realiai. O to šalis, kurios atsilieka, bus siunčiamos į teismą ir to praktikos mes neatsisakysime. Pone pirmininkė, paskutinis pasakymas dėl pono Tatarelos. Taip, be abejonės klimato kaita yra svarbi varomoji jėga, e, galvojant apie ateities e, vandens valdymo mechanizmus. E, vakarų, centrinėje ir šiaurės Europoje nuolat yra pabrėžiama vandens kokybė. E, dalyvavimo mūsų planuose aktyvumas priklausys didelė dalimi nuo kritulių kiekio, nes, kaip žinome, E, Daugumoje valstybių narių kritulių kiekis kiekvienais metais išlieka maždaug toks pats. Nors e, yra potvinių, kurie tam tikrose šalise net ir kartojasi, dėl to keičiasi vandens kiekiai, e, gruntinio vandens kiekiai ir kokybė. Vandens taupimo kultūra galėtų ir turėtų tapti mūsų kasdienybės dalimi. Tačiau ne tik būtyje, kaip e, pavyzdžiui e, dviejų mygtukų tualeto nuleidimo sistema arba taupėjų dušai, bet ir e, stambiosiose vandens vartojimo įmonėse. Mes dabar matome, kad ypač geriamo vandens švaistimas yra didelis ir mes turim keisti bendrą vartojimo kultūrą. Äh, Ačiū, ponė Plešai, už jūsų atsakymus. Ir čia mes galėjome susipažinti su vandens politika ir su projektu dėl geriamojo vandens politikos e, po 2012 metų. Ir, e, žinoma, tai yra vienas svarbiausių klausimų mūsų aplinkos komitete. Dabar periname prie dviejų e, punktų iki pono daly pristatymo 17.30. Ir mes turime tik tai pusę valandos, todėl turime greitai išnagrinėti šios uh, du punktus. Vienas e, yra dabar direktyvos nuostolių dėl e, siauros tarpvežės traktorių išmetamų teršalų kiekio ribojimo, etapų taikymo, dalinių keitimo. Tai ponas Tartarela čia yra pranešėjas. Prašome jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, kalbėsiu trumpai, nes šiame komitete buvo jau pakankamai dažnai nagrinėjami traktoriai Aš parengiau pranešimą ir aptariau jį su kitais kolegomis. Tai yra tęsiamas jau anksčiau pradėtas darbas. Iš esmės teisinis pagrindas nepasikeitė, mes siekėme sumažinti išmetalų skaičių. ES teisės aktų leidėjai sako, kad kenksmingi išmetalai, jų kiekis turi būti sumažintas. Ir tam yra nustatyti atitinkami etapai, ir kokio dydžio turėtų būti mažinami tie išmetalai. Ir šiuo atveju mes sprendžiame tam tikrą lankstumo e, klausimą. Mes e, e, pabandėme atsižvelgti komisijos pasiūlymą. Na, komisijos pasiūlyme taip pat buvo numatyta atitinkamas lankstumas, tačiau mes bandome išplėsti šio lankstumo ribas. Mes norėtume atidėti trečio B ir ketvirto etapo įgyvendinimą. Čia mes kalbame apie labai nedidelius traktorius. Paprastas traktorius yra apie poros metrų pločio, tačiau, tačiau šiuo atveju kalbame apie mini traktorius, tai yra siauros tarpėžės traktoriai ir jie yra naudojami žemės ūkė, ypač pietinėse ES valstybėse narėse. ir technologijoje nėra tokių e, sprendimų surasta, kad mes galėtume pritaikyti visas e, kenksmingas išmetamas dujas e, e ribojančias sistemas įmontuoti tose traktoriuose. Jie yra per daug maži. Techniškai neįmanoma sumontuoti tinkamos įrangos tose traktoriuose. Todėl pramonės atstovai pasiūlė, kad e, trečias ir ketvirtas etapai nebūtų taikomi tokiems traktoriams. Komisija rado saliamonišką sprendimą, kaip visada, aš galiu jam pritarti. Komisija pasiūlė, kad trečio, trečio ir ketvirto etapo įgyvenimas būtų atidamas e, trejiems metams, kad pramonė turėtų pakankamai laiko prisitaikyti prie techninių pasikeitimų ir kurti kitokius mažos tarpvežės traktorius. E, nuolat e, vykdoma teisės aktų kontrolė ir žiūrima, ar pasiektas atitinkamas techninis lygis. Ačiū, pana Tartarela. Kalbėjote trumpai ir aiškiai. Jūs siūlote pritarti komisijai ir trečią ir ketvirtą etapą atidėti trejiems metams ir pasistengti padėti pramoniai pasiekti tam tikrą techninę pažangą. Dabar pradedame kitų kalbėti pasisakymus. Aš irgi kalbėsiu trumpai. Iš tiesų, tai atrodo mm, savotiškai saubingas dalykas, jeigu mūsų prašoma atidėti tam tikro teisės akto įsigaliojimą. Iš tiesų mes turėtume atkreipti dėmesį į tai, kad vis dėlto turėtų būti mažinamas emisijų, kenksmingų emisijų kiekis. Ir mes šią trialogiją apie tai jau kalbėjome. Ir mes turime dabar ištaisyti tai, ką mes rengdami direktyvą padarėme blogai. Tai būtent mes e, parengėme tokį teisės aktą, kurį vėliau reikia koreguoti, atsižvelgiant į realybę nes, tai sako, neįmanoma įgyvendinti. Kaip manas Tartarela jau pasakė, čia mes kalbame apie siauros tarpvežės traktorius, apie mažytį rinkos segmentą. Čia yra mažyčiai traktoriai, kurie važinėja vynogynais ir kurie, pavyzdžiui, e, skina vynogės arba jais e, tvarkomi vynoginai. Galėčiau pasakyti, kad mes turime e, tam tikrus standartus dėl kenksmingų emisijų mažinimo Dabar mums reikia žengti kitą žingsnį, tai su, sukurti tokias technologijas, e, kurios galėtų padėti mažinti tas emisijas. E, e, o šiuo atveju matome, kad tose mažose traktoriuose tokių technologijų įmontuoti neįmanoma, nes jie yra per maži. Aš tai suprantu. Nes e, matome, kad, e, sakykime, šito mažyčio traktorio variklis kainuoja beveik tiek pat, kiek, ta, e, kiek tas naujas įrenginys, kuris mažintų tą emisijų skaičių. Ir jis yra pakankamai didelis tas įrenginys, todėl jisai beveik neįmontuojamas tame traktoriuje. Mes turime atsižvelgti į dabartinį standartą ir apie tai, kiek tie traktoriai kenkia aplinkai. Manau, kad e, šitas skirtumas yra labai nedidelis. Nesiekia net vieno procento šita tarša iš tų mažųjų traktorių. E, ir jeigu matome, kad neįmanoma e, siekti direktyvos tikslo ir mažinti tų emisijų skaičiaus, tada, manau, reikia pritarti komisijos pasiūlymui ir ieškoti tokių technologijų, kurios e, būtų galų gale pritaikomas tiems mažesiems traktoriams, nes e, erdvės nėra variklio skyriuje tiek daug, kad ten galėtume įmontuoti atitinkamą įrangą. Technologinių požiūrių neįmanoma dabar įgyventi direktyvos tikslų. Ačiū, ponė Krameri. Žinoma, nereikia prarasti vilties, kad atsiras pažangus techniniai sprendimai e, ir ši viltis nepalieka mūsų E, visą laiką. Kol Holger nepabėgo, aš turiu mm, jį maloniai nustebinti. Žaliai visuomet žiūri į turinį ir po to tik tai apsisprendžia, ką daryti turinio pagrindu. Taigi e, šiuo atveju, gal, galvojant ir apie kitus klausimus sėtinus su nekelių mobiliųjų mašinų varikliais, mes galvojame, kad uh, kad netinkami tie pasiūlymai ir mes visuomet pasakome už tai, kad būtų atmestyje. Tačiau šiuo atveju tikrai komisija pateikti tinkamus argumentus ir mes nesakysime, kad reiktų atmesti to pasiūlymo. Gaila, kad Holger iš tikrųjų pas, vis pasisako ir paskui pabėga, neišgirdęs net, kad žalieji nereikalauja atmesti to pasiūlymo. Jūs pasižymėsite ir jam perduosite. Ačiū. Pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai, nes žinau, kad skubate, aš galiu kalbėti trumpai, nežiūrint mano tų mm, pasisakymų dėl kolegos Vogal Kramer. Dėl komisijos pasiūlymo, ponia Tatarela, mes vertiname jūsų atliekamą darbą, bet mes galvame, kad ko, tai, ką komisija m, mm, pasiūlė, yra tinkama linija, tai mes pasisakome už komisijos pasiūlymą, nesiūlome jo atmesti, Tačiau, kai ponas Tarela siūlo e, toliau dar atidėti tuos klausimus, tai mes nepasisakome už jo pakeitimus. Mes palaikome komisijos pasiūlymą ir nereikalaujame atmetimo. Manau, kad tai nustebins kai ką iš jūsų. Es gibt immer wieder Überraschungen und man lernt dazu. In dem Fall äh, ist das hochinteressant. Na, iš tikrųjų, kartais e, būna dalykų, kurie nustebina, bet. Mm, ponui Krameriui bus pašnipždėta jausi, taip? Toliau komisija. Thank you, Mr. Chairman. We would uh, just... Ačiū pirmininkė. Mes tik norėjome pasidžiaugti jūsų pranešėjo pono Tatarelos darbų ir kalbant apie jo pasiūlymą, mes kalbame, kad uh, prasminga būtų prieš priimant galutinį sprendimą mm, kars nuo karto peržiūrėti aktualią situaciją. Tad sugrįšiu prie pono Kramerio pasisakymo. Kuomet patvirtinome direktyvą dar 2000 metais, jau tuo metu buvo klaustukų dėl to, ar tikrai tie reikalavimai dėl išmetalų būtų tinkami ir, ir atitiktų um, siauravėžių traktorių specifiką, tai mes galvojame, kad reikėtų galbūt peržiūrėti tą situaciją vėliau, jeigu prireiktų to, bet bendrai, kaip mes džiaugiamės tuo, ką mes vertintumėm kaip bendrą tokį platų palaikymą komisijos pasiūlymui. Ja, danke, Herr Renders. Ačiū, panė Rendersai. Mes turime pakeitimus dėl terminų pakeitimo. Tai yra mm, birželio 16 dieną. 16 tai valandos galima, tai yra iki 12 valandos galima teikti pakeitimus. Dabar šeštas dabar tvarkės punktas. Viešųjų pirkimų politikos modernizavimas. Mūsų pranešė yra Osa Westland ir ji parengė pranešimą, apie kurį dabar ir aptarsime. Taigi, ponė Veslund, pateikite kelis žanginius žodžius. Jo, aš försöka, herr ordförande. Ačiū, ponė pirmininkė, aš pabandysiu tai padaryti. Viešieji pirkimai yra labai platis rytis ir aš manau, kad įgyvendinimas, nepaisant to, kai kuriuose valstybėse narėse E, susiduria su skirtingomis aplinkybėmis, todėl mums labai sunku yra pasiekti vieną poziciją čia komitete. Bet aš pabandžiau. Pabandžiau e, padaryti savo poziciją iš to faktų, kuriuos turime. Panašu, kad teisės aktai dažniausiai susiduria su kliūtimis iš vietos bendrovių ir e, įmonių ir e, mes dabar stengiamės gyventi su tuo, ką turime. Ir E, kai keliame ekologinius reikalavimus, neretai iškyla e, įvairiausių e, rizikos veiksnių, kad gali būti, kad netgi įsikiš teismas į viešo konkurso reguliavimą ir todėl mes ES stengiamės rasti optimalų variantą visoms įmonėms. Vidaus reikalų komiteto nuomonėje Vidaus rinkos komiteto nuomonėje e, sakoma, kad svarbu pakeisti teisės aktą. Ir mes skatiname, kad viešieji konkursai būtų organizuojami labiau atsižvelgiant į aplinkosaugą. Pažiūrėsim, kokiu čia mes turime dokumente pasiūlymų, bet manau, kad vienas iš sunkiausių dalykų šioje pozicijoje yra E, susijęs su komisijos vadinamu privalomuoju reikalavimu ekologiniams e, sumetimams, e, ekologiniams veiksniams. Aš manau, kad mes to galime reikalauti iš stambiųjų bendrovų. Ir kaip aš suprantu ir džiaugiuosi, didžioji dalis stambiųjų įmonių jau dabar tą daro ir tokio reikalavimo net nereikia kelti. Svarbu, kad teisės akte būtų skatinama atsakomybė, ekologinė atsakomybė ir kad ir mes negalime peržengti mums numatytų kompetencijų, galima tik tai nustatyti, kaip būtų galima atsižvelgti tuos aplinkonginius veiksnius mes galime kelti tam tikrus aplinkinius e, ne, neprivalomus reikalavimus, bet e, privalomo dalyko negalima įvesti. Taigi, e, tą mes savo poziciją ir bandėme išsakyti. Norėčiau išskirti du dalykus. Daugiau dėmesio reikėtų skirti tam vadinamajam gyvenimo ciklo, ka, gyvenimo ciklo kaštams. Ir aš manau, nereikėtų galvoti žemiausios kainos kriterijo, jei, kriterijaus, jeigu mes e, keliame ekologinius reikalavimus. Ir techninėme aprašyme e, galbūt nereikėtų įsakyti žemiausią kainą, bet reikėtų sakyti geriausią kainą, e, per kurią būtų galima atsižvelgti ir į ekologinę pusę. Kitas dalykas yra bandyti pakeisti visą komisijos pradėtą procesą. Dabar e, matome, kad e, reikalavimai ekologiniai yra keliami tik tai vadinamiesiams jautriesiems produktams ir e, bandoma įvertinti, kokį ekologinį poveikį turėjo tų produktų gamyba, kokia darbo jėga buvo naudojama ir panašiai. Aš manau, kad ši techninio aprašymo pusė turėtų būti pakeista ir aš tikiuosi, kad, kad mūsų komitetas sugebės paremti čia mane. Uh, Dar vienas mano pasiūlymo svarbus elementas yra e, tas vietoje pagamintas maistas. Tai yra viena iš svarbiausių aktualijų dabar. Labai daug savivaldybių e, kelia e, reikalavimą, kad mokyklose ir, pažiūrėjau, senelių namuose būtų naudojamas vietoje pagamintas maistas. Ir laikomasi to paties principo, kurį nustatė ES teisingumo teismas e, anksčiau priimdamas reikalingą sprendimą, todėl direktyvoje reikia labai aiškiai pasakyti, kad galima iškelti reikalavimus dėl to, e, kaip transportuojamas yra maistas ir kiek maisto transportavimas turi poveikio aplinkai. Tačiau šiandien mes turim suprasti, jog būtų visiškai e, absurdiška, jeigu uh, mes e, keltume per daug griežtus ekologinius reikalavimus, nes yra labai sunku įvertinti e, viso produkto gamybos ciklo ekologinį poveikį, pavyzdžiui, ar jo poveikį klimato kaitai. E, jeigu pagalvokime, pavyzdžiui, apie tai, kiek poveikio turi viščiukas, kuris yra pagamintas už kilometrą ar už dviejų kilometrų ir viščiukas, kuris yra pagamintas kitoje Europos pusėje. Aš galėčiau rasti ir kitų pavyzdžių, e, pavyzdžiui, e, apie tai, kiek klimatui kenksmingos aplink, e, kenksmingų dujų išmeta Olandijoje žaugintas pomidoras ir kiek poveikio aplinkai turi Ispanijoje žaugintas pomidoras. Mes turim rasti tokius blaivius, protingus reikalavimus savivaldybėms ir būtina tik tai pasirūpinti, kad e, būtų atsižvelgiama į tai, kiek CO2 yra išmetama pervežant vieną ar kitą produktą. Iš principo, šiandien e, kai kuriuos e, ekologinius reikalavimus būtų neįmanoma įgyvendyti, net absurdiškų dalykų gali būti, jeigu mes e, iš visų produktų reikalausime, kad, reikalausime, kad visiems produktams būtų numatyta e, jų poveikis klimato kaitai. Ja, danke, Asa Westlund. Äh, Ačiū, Asai Westlund. Aš manau, kad bendro vidaus produkto 18 procentų sudaro viešieji pirkimai, nes e, matoma, kad yra e, skirtumas įvairios užduotis, e, pirkimai vykdomi per viešuosius pirkimus ir manau, kad e, viešiai pirkimai e, taip pat yra taikomi ir privačioje srityje, todėl tai yra tikrai svarbi tema. Dabar Janašas Oda norėtų pasakyti dar PP frakcijos vardą. Ačiū. Šiandien tokia savotiška diena. nes mes e, tai, aptardami trečią darbo tvarkės punktą šiek tiek persiskirsime vaidmenimis. Pane Beslon buvo mano šešėlinė pranešėja, o dabar aš esu jos pranešimų šešėlinis pranešėjas. Aš norėčiau papildyti kelis dalykus, tik tai nedaugelis žino, kad žaliojoje knygoje buvo iškelti 114 klausimų ir juos iškelia komisija. ir tik labai nedaug šių klausimų yra susiję su žaliaisiais e, viešaisiais pirkimais, o kiti klausimai nėra susiję su mūsų e, komiteto e, kompetencijos rytimi. Taigi, kaip sakė ponia Vestlund, kodėl reikia naujų taisyklių viešiesiams pirkimams? Vieni sako, o tai man atrodo svarbu, kad mes siekdami Europą 2020 strategijos turime siekti šios strategijos tikslų. O šių tikslų mes galėsim pasiekti tik tai tokiu atveju, jeigu sukursime naujas taisyklės viešiesiams pirkimams. Taigi viešuose pirkimuose reikia atsižvelgti į išteklių e, tinkamą naudojimą, atsižvelgti į klimato kaitą, į aplinkos apsaugą. Taigi į visus aspektus reikia atsižvelgti. Jeigu mes e, norėtume apibūdinti pranešėjos darbą vienu sakiniu, tada turėtume pasakyti, kad e, šis pranešimas yra remtinas. Ir norėčiau pabrėžti e, šeštą ir septintą jos pranešimo punktus. Aš juos nesigilinsiu, nes mes apie juos jau kalbėjome, tačiau labai svarbu analizuoti gyvenimo ciklo sąnaudas ir pasimokyti iš to, viešuosiuose pirkimuose. Labai svarbu, kad viešieji pirkimai būtų vykdomi ekologiniu būdu. Tai būtent e, viešuose pirkimuose užsakymą gautų ne tas dalyvis e, viešojo konkurso, kuris pasiūlo mažiausią kainą, bet tas, kuris atsižvelgtų į poveikį aplinką ir pasiūlytų geriausią, tinkamiausią kainą. Ir dar kelis dalykus norėčiau pasakyti. Vienas dalykas, mes turime aiškiai pasakyti naujoje direktyvoje arba naujame reglamente, ko ES tikisi iš nacionalinių teisės aktų leidėjų. Mums reikia aiškių taisyklių. Nes jeigu mes paliksime didžiulę diskreciją nacionaliniams teisės leidėjams, tada atsiras tokių valstybių narių, kurios direktyvą gerai ir tinkamai gyvens, o kitos, o kitos valstybės narės gyvens netinkamai. Kitas dalykas, į ką jau atkreipė ponia Veslund, tai yra viešasis interesas ir jo įgyvenimas. Jeigu įmanoma į viešos pirkimus įtraukti aplinkosaugos aspektus, tuo met tai turėtų įvykti vietos lygmenių. Ir trečias dalykas, pavyzdžiui, jeigu kuris nors konkurso dalyvis gavo užsakymą ir jeigu atsižvelgta į aplinkosaugos aspektus, skelbiant konkursą, tuo met įgyvendinus užsakymą turi būti atlikta išsami patikra kiek buvo atsižvelgta į aplinkosaugos reikalavimus. Tai aš norėčiau papildyti, e, sakydamas, e, kalbėdamas apie ponios Veslon, Veslon pranešimą, tačiau bet kokiu atveju sutinku su jo pagrindinė mintimi. Ačiū. E, kitas kalbėtojas yra Kristianas Pusoj. Ačiū. Pirmininkė, kolegos, noriu padėkoti paniai Veslund už nuomonės projektą, kur yra daug svarbių elementų, kuriuos visiškai remiu. Norime pasiekti politinių tikslų užbrieštų ES 2020 m. strategijai ypač tvaraus vystimosi srityje, taigi viešųjų pirkimų priemonė yra labai svarbi, skatinant valstybinės struktūras skirti, pirkti aplinkoje tausojančius produktus. Aplinkosauginiai elementai yra labai svarbus, kai eina kalba apie konkursus. Ir konkursų laimėtojų paskirimus. Tačiau aš norėčiau pasiūlyti, pavyzdžiui, ketvirtame punkte formuoti nėra pakankamai aiškiai, ne visiškai suprantame, ar tai turi būti kontraktų sudarimo kriterijus, ar pagal dabartinius teisės aktus tai turi būti tik tai techninės specifikacijos ir kontrakto vykdymo punktų dalis. Taigi gal pranešė galėtų patikslinti tai. Galvoju, kad aplinkosauginių elementų įtraukimas į kriterijus, ar sudaryti sutartį su laimėtoju būtų būtų svarbus pasiekimas. Toliau dėl aplinkosauginių elementų įtraukimo į visus viešųjų pirkimų kontraktus, gal kiek tai prieštarauja septintam punktui. Gali būti tokių sutarčių, kur poveikis aplinkai nėra svarbus, taigi šie elementai turėtų būti įtraukti tik tuo met, kai tai yra svarbu, reikalinga, ne visose sutartise. Taip pat noriu pasveikinti pranešėją kad pasirinkta sudaryti sutartį su tuo laimėtoju, kuris siūlo mažiausią kainą jeigu nėra poveikio aplinkai ir jeigu yra atsižvelgiama į visas specifikacijas. Taip pat galvojame, kad labai svarbu įvertinti visą gyvavimo ciklą, e, nusprendžiant, kuris pasiūlymas yra geriausias. Dabar dėl šešto punkto tai būtų įmanoma, bet neprivaloma. Mes galvojame, kad reikėtų, galvoti reikėtų tai būtų, e, ar reikėtų tai padaryti privalomų reikalavimų, kad būtų įvertintas visas gyvavimo ciklas. Tai būtų prasminga, nes galbūt produktas gali būti brangesnis nei iš pirmo žvilgsnio, jei įvertintumėm visą, visą jo gyvenimo ciklą. Komisija taip pat turėtų pasiūlyti metodiką, kaip geriausiai paskaičiuoti visas išlaidas per visą gyvenimo ciklą, kad valdžios institucijos galėtų geriau priimti sprendimus. Taip pat galvojame, kad reikia užtikrinti konvergenciją tarp viešųjų pirkimų ir aplinkosauginių tikslų, tačiau reikia nepamiršti taip pat ir konkurencingumo aspektų. Čia reikia tinkamos pusiausviros rinkos, reikia nepakenkti konkurencingumui, konkurencijai. Turime pasirūpinti, kad tai, ką mes siūlysime, netrukdytų smulkiam ir vidutiniam verslui dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose, nes tai prieštarautų tam, ko siekėme per bendros rinkos aktą. Ačiū pirmininkė. Thank you, Chair. Um... Ačiū, pirmininkė. Manau, šis klausimas labai svarbus, kaip jūs ir pirmai sakėte. Uh, šių taisyklių atnaujinimas suteikia mums galimybę paskatinti, užtikrinti ekonomikos tvarų vystimąsi ES. Kaip e, ponė Vestin pasakė, jau um, įvyko sutikimas ir uh, tarp mūsų ir nuomonės pakankamai panašios. Labai sveikinu pranešėjos e, nuomonės projektą, galiu pritarti daugeliu punktų. Aš priešingai nei ankstesnis kalbėtos galvoju, kad aplinkosauginiai elementai turi būti traukti į visus

viešųjų pirkimų sutarimus. Dabar dėl kvotų nesu tikra. Galbūt ketinimai ir būtų geri, vis tik tai praktinėme gyvenime ne visuomet tai būtų lengva įgyventi ir galbūt netgi poveikis būtų priešingas tam neįtikimasi ir būtų neskatinami žmonės siekti daugiau nei kvotos. Toliau dėl mažiausios kainos kriterijos jis turi, kriterijos jis turi būti naudojamas tik tuo met, jeigu galima realiai vietoje pagrysti, jog aplinkosauginiai reikalavimai tuo konkrečiu mūsų atveju yra visiškai nesvarbus, tik tuo met mažiausios kainos kriterijus galėtų būti pritaikytas. Manau, kad e, galėtų būti e, platus sutarimas šiais klausimais, bet vis tik tai tikiu, jog rasime būdą, kaip pranešė ir sakė, užtikrinti, jog viešųjų pirkimų e, teisė pranašumą pirmenybę teiktų vietos verslui, nes tikrai tai padeda kovoti su klimato kaita ir užtikrinti didesnį tvarumą ir tikrai turi teigiamo poveikio. Mano apygardoje Velse per pusę viešųjų pirkimų yra iš tiekėjų, kurie įsikūrė Velse. Ir aš norėčiau, kad, aišku, ta proporcija dar auktų, bet tai yra problematiška dėl sutarties 101 straipsnio nuostatų. Manau, kad mes visi sutiksime, jog labai svarbu pirmenybę teikti vietos darbuotojams, vietos maistą reikėtų pirkti, reikėtų palankesnės sąlygas sukurti vietos mokykloms, ligoninėms ir taip toliau, ir taip toliau. Tad reikėtų galvoti galbūt apie atitinkamus pakeitimus, kad būtų galima užtikrinti užtikrinti, jog taip ir būtų. Danke, Frau Evans. Äh, Ačiū. Äh, Pane Evans, dabar Marina Janakolekis. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau pasveikinti pranešėją. Manau, kad ji eina gera kryptimi ir mes didžiąją dalį jos e, prakto paremsime. Pateikėme, gal tik galvojame apie porą pakeitimų. Visų pirma, dėl to, kad e, valstybių narių interesus reikia derinti su ES e, bendrais interesais ir aplinkos apsauga taip pat. Jeigu norime sėkmės, turime išlaikyti čia tą ryšį. Taip pat ir e, dėl to, ką liberalų kolega pasakė, tai yra iš esmės vidaus rinkos direktyva ir reikia nepamiršti, jog reikia atsižvelgti į verslo situaciją, ne vien tik tai aplinką, kitaip ne viskas pasiteisins, ne viskas veiks. Thank you Mes e, be abejo norime gerbti valstybių narių pozicijas, jų interesai yra labai svarbus. Aplinkosauginiai elementai, kaip kad kalbama e, septintame punkte, aišku, yra sąrašo viršutinėse, viršutinėse punktuose, tačiau tai nėra vieninteliai reikalavimai keltini tais atvejais reikia galvoti apie politikos tikslus ir jeigu tikslai būtų privalomi, aišku, ribotumėm gali, galbūt jų pasiekimo galimybės. Dabar dar vienas dalykas dėl smulkaus ir vidutinio verslo, kad būtų mm, šio, tokios įmonės skatinamos dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose, ypač kai na kalba apie aplinkosauginių metodų įgyvendinimą. Tai gal tiek tokių pastabų, bet bendrai mes remiame e, šią nuomonę. Sabine Wilz. Ja, danke. Ich möchte mich auch erstmal bei. Ačiū. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti pranešėjai už jos pateiktą puikią nuomonę. Iš tiesų, ES e, bendro vidaus produkto 16 procentų sudaro viešieji pirkimai, e, keli šimtai milijardų eurų. Vadinasi, Europos e, sąjunga e, gali sumažinti tų viešųjų pirkimų skaičių, kurie nėra skirti tvariam vystimui užtikrinti. Ir e, taip galime paskatinti pramoninėje srityje taikyti aplinkai nekengiančias technologijas. Kai aš dabar pažvelgiu į komisijos um, e, žalįją knygą, aš matau, kad ten trūksta kai kurių esminių punktų. Todėl aš pritariu pranešėjai, sveikinu ją pateikus puikią nuomonę Labai svarbu, kovojant su klimato kaita, kad e, skelbiant e, viešuosius konkursus būtų atrenkami ne tik tai pigiausi pasiūlymai, o tinkamiausi pasiūlymai. Be to turėtų būti e, atsižvelgta į gyvenimo ciklą ir į viešojo pirkimo uh, E, užduoties įgyvendinimo poveikį žmogui ir aplinkai. Kitas dalykas. kad, sakykime, skelbiant viešuosius pirkimus turi būti skatinamos įmonės arba konkursų dalyviai siekti kuo naudingesnių aplinkai tikslų. Šiuo atveju galbūt e, E, institucijoms sunku būtų atsisakyti trumpalaikio e, teigiamo poveikio, ilgalaikio teigiamo poveikio vardan. Kitas dalykas e, taikoma mažiausia kaina, pavyzdžiui, viešuose pirkimuose, prisideda prie to, kad mažėja socialiniai standartai, kad paprastėja darbuotojų padėtis. Ir aš manau, kad ES skelbiant konkursus būtų nustatomi nustatyti atlyginimai, fiksuoti tarifiniai e, susitarimai. Ir tai prisidėtų prie socialinės gerovės. Aš tikiuosi, kad iš šio pranešimo šis beitas liks, kai kiti suinteresuoti komitetai irgi pateiks savo nuomonės. Ačiū. Dar turime du kalbėtojus. Sofija Okuni yra pirmoji kalbėtoja. Chers collègues, euh, Ačiū pirmininkė, kolegos, daug kas jau buvo pasakyti iš to, ką norėjau pasakyti, taigi labai trumpai e, noriu labai pasveikinti mm, šį atliktą darbą. Reikia prisiminti, jog e, viešo, e, viešiai pirkimai sudaro 16 procentų BVP, taigi klausimai yra itin svarbus tai yra klausimas, kuris mano manimu yra esminis, nors vidaus rinkos direktyva galbūt ne visiškai atitinka aplinkos apsaugos komiteto visus reikalavimus, bet reikia prisiminti, pavyzdžiui, Lenkijoje viešųjų pirkimų didžiulį kontraktą dėl greitkelių statymo, naudojantis ES lėšomis laimėjo Kinijos įmonė reikėtų iš tikrųjų suprasti, kokia čia yra problematika. Šiandien kinai gali tokiu būdu užvaldyti rinką, tuo tarpu nei viena ES valstybė narė negali dalyvauti Kinijos viešųjų pirkimų procedūrose. Taigi, e, tokios valstybės kaip Kinija turi taip pat parodyti norą įgyvendinti ir mūsų reikalavimus dėl aplinkos apsaugos ir panašiai. Turime reikalauti garantijų tokių. Einige bemerkungen, bitte, Schluss. Außer Westland, gal kelias, kelias mintis. Ačiū, aš matau, kad komisijos, dar čia, komisijos narys jau atėjo, todėl aš labai trumpai kalbėsiu. Dėkuoju visiems parlamentarams ir dėkuoju visiems, kurie prisidėjo prie nuomonės rengimo. Visi kolegos prisidėjo išdėstami labai gerų pasiūlymų. Dėl ketvirto punkto labai konkretus klausimas. Švedų kalba labai aiškiai pasakyta, kad e, reikėtų atsižvelgti į aplikosauginius e, sumetimus. Aš manau, kad angliškame variante netaip yra pasakyta ketvirtame punkte taip pat pasakyta, kad reikia arba ekologinius reikalavimus įvardinti techninėme prašyme, arba parengti tam tikrą aplikosauginį aprašymą, kuriame būtų įvardintas kaip įspėjimo kriterijus ekologinis dalykas. Ar galima, aišku, ir abu dalykus padaryti. Aš manau, kad mes tiesiog pasiaiškinsim, ką čia būtų galima padaryti, kad viskas būtų dar aiškiau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ja, vielen Dank. Äh, Ačiū, Asai Vestland. Kalbėjome apie viešųjų pirkimų procedūrų modernizavimą. E, mūsų komitetas reikalauja daugiau tvarumo įsigijant produktus ir paslaugas. Pakeitimus galima keisti iki birželio 16 dienos 12 valandos. Taigi, kas dar turite pakeitimų, tada pateikite juos iki birželio 16 dienos. Taigi, mėly kolegos, dabar norėčiau pasveikinti e, e, delegaciją iš Kontindustrija. Jie čia metinį susitikimą e, rengia Bruselėje. Jūs matote nedidelę ištrauką iš šio komiteto didžiulės darbo atvarkės. Ir mes dabar nagrinėjame tokią temą, kuria, kurios, apie kurią tikrai gali daug pasakyti ponas Džonas e, Dali, e, Europos e, Sąjungos komisijos atstovas atsakingas už sveikatą. Ir ši tema mums yra labai svarbi jau kelias savaitės. Tai yra EHEC infekcija, E, tai yra antihemoraginių gaupnežavimas ešerių protrukio e, tema. Ir e, manau, kad ši tema taip pat susijusi ir su žemės ūkio sritimi. Ir Strasbūrė, jūs jau kalbėjote pakankamai išsamei šią temą. Ir įdomu, kągi jūs šiandien po pietų galėsite papasakoti mums naujo. Po to, kai praėjusią savaitę buvo imtasi daug ryštingų sprendimų Iš tikrųjų, mes susidarėme su daugeliu infekcijų kiekvienais metais. Praėjusiais metais tai buvo keulių gripas. Ir tos infekcijos paprastai mobilizuoja Europos visuomenę. Šiais metais mes turime šią EHEC bakteriją. Ir matome, kokios nereikšmingos yra valstybės sienos. Ši infekcija labai greitai persikelia į kitas valstybės, iš karto pradeda žaloti e, e, kitų valstybių piliečių sveikatą. Ir matome, kad e, kai kurios pramonės rytis gali netgi nukentėti nuo tokių infekcijų, jeigu ši, tokie protrukiai nesuvaldomi. Taigi per praėjusią savaitę buvo kalbama apie komunikacijos chaosą, E, čia šiuo atveju sudarėme su Vokietijos federacinė sistema, kur 16 federacinių žemė turi savo sveikatos ministerijas ir turi savo laboratorijas ir nesusitarė tarpusavyje. O mes dabar turime susitarti ES lygių. Ir mes Europos parlamente stengiamės kuo greičiau veikti, kuo greičiau išsiaiškinti, kas sukėlė šią infekciją, iš kur jie atsirado. Žinoma, mes siekiame padėti žmonėms. Ir taip pat norime padėti mūsų ekonomikos sektoriams, kurie nukentėjo nuo šios infekcijos. Taigi, ponė komisijos nary, dabar norėčiau suteikti jums žodį ir mm, norėčiau, norėtume išgirsti, ką komisija mano šio klausimu, kokias pamokas išmokote ir kaip e, agentūra Stokholme skirta kovoti su infekcijomis e, nuveikė, e, ką mes turėtume pagerinti, kad nereiktų neužtruktume trijų ar keturių savaičių, vien tik aiškindamėsi, e, kaip buvo, e, kaip buvo sukelta ši infekcija ir kad mes kad galėtume kreiptis į piliečius ir, ir e, pilietas ir į visuomenę. Ačiū. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiant parlamento nariai. Esu labai dėkingas, turėdamas galimybę suteikti jūsų komitetui naujausią informaciją apie tai, kas išsiaiškinta uh, E. coli bakterijos e, protrukio klausimu e, po to, kai aš kalbėjausi su jumis plenarinėme posėdėje praeitą savaitę. Mums visiems labai rūpi e, ta problema, dėl kurios, dėl šios epidemijos protrukio tiek daug žmonių mirė ir susirgo. Aš reiškiu žuojautą visiems, kurie nuo to kenčia. Padėtis ir tebėra bloga. E, Daugiau negu 3300 atvejų, e, kai žmonės užsikrėtė šią lygą, yra užfiksuota ES, Norvegijoje ir Šveicarijoje. 818 susirgusiųjų yra labai rimto, sunkios būklės. Mirusiųjų yra viena Švedijoje ir 35 Vokietijoje. Ir matome, kad pastarosiomis dienomis mirusiųjų skaičius vis didėja, nes. E, lygos mm, suvaldyti, pažaboti negalima ir nėra pakankamų priemonių veiksmingai su lyga kovoti. E, Hamburgo sritis e, Vokietijos šiaurėje ir toliau išlieka epidemijos centras. Dauguma sergančių yra arba Vokietijos piliečiai, keliaujantis Vokietijos piliečiai, arba žmonės, kurie lankėsi Vokietijoje anksčiau. Dabar norėčiau e, pristatyti, ką Europos komisija daro, kovodama su šiuo bakterijos protrukiu. Pirmiausia, mes nedėlstami e, pajungėme visus tinklus atsakingus už krizės valdymą. Kai tik gavome pirmąjį pranešimą iš Vokietijos, gegužės 27 dieną, mūsų tinklai pradėjo dirbti. Mūsų bendravimo tinklai e, dirba kasdien ir laiku yra keičiamasi informacija ir e, reikalingomis e, E, priemonėmis. Komisija nuolat palaiko ryšį su valstybė narių visuomenės veikatos ir maisto saugos tarnybomis, kad galėtų aptarti protrukio raidą. Yra imtasi reikalingų priemonių, kad būtų užkirstas kelias žmonių užsikrėtimui arba kad būtų geriau gydomi sergantieji. E, maisto ir pašarų e, apsaugos greitojo reagavimo sistema yra gera bazė keisis informacija. Antras dalykas, mes paprašėme Europos e, lygų kontrolės ir prevencijos centro atlikti mokslinį rizikos vertinimą ir e, ten yra pateikiama naujausia informacija apie besikeičiančią padėtį. Europos maisto, e, atsiprašau, lygų kontrolės ir prevencijos centras palaiko ryšį su valstybių narių tarnybomis ir yra teikiamas konsultacijos ir informacija visuomeniai. Visomis ES oficialiosiomis kalbomis tą informaciją galima rasti Europos komisijos puslapyje. Paprašome, kad ECDC, atitinkamas lygų kontrolės prevencijos centras, e, sukurtų tam tikrą platformą, kurioje dirbtų valstybių narių e, ekspertai ir, prof, e, ir mokslininkų bendruomenė yra Europos komisijos pateiktas prašymas, kad būtų suteikiama e, skubi e, informacija, skubios konsultacijos apie e, galimą riziką ir galimas lygos sušvelninimo priemonės. Šios konsultacijos jau davė konkrečių rezultatų. Viena iš svarbiausių rekomendacijų yra užtikrinti geriausią įmanomą hygienos lygį visoje maisto gamybos grandinėje. Taip pat yra sakoma, kad E, reikia pasinaudoti e, to mechanizmu, kuris buvo panaudotas prieš keletą metų, kai buvo bandoma sukontroliuoti 0104 bakterijos plitimo bangą. Galiausiai EFSA ekspertai e, jau dešimt dienų mums padeda koordinuoti epidemiologinius tyrimus Vokietijoje. Tai atliko labai svarbu vaidmenį Ypač, kai buvo e, praeitą savaitę pranešta, kad e, bakterijos šaltinis yra sojų daigai. Praėjusią savaitę aš pats lankiausi uh, laboratorijoje, kuri rekordiniu greičiu sukūrė metodą išsiaiškinti, kurie maisto produktai yra užkrėsti E. coli bakterija. Ir dabar tai galime nustatyti ne per 6 dienas, o per 48 valandas. Noriu pabrėžti, kad yra labai svarbu visuomenė deramai informuoti, kad visuomenė suvoktų, kas vyksta. Europos komisija nuolat e, palaiko ryšį su maisto saugos tarnybomis ir mm, sukūrė savo mm, komisijos puslapyje internete e, skyrių, kuriame yra suteikiama naujausia informacija apie šios bakterijos raidą. Europos komisija stengiasi e, sutelkti visas pastangas ir jas e, sustiprinti. Gerbiami parlamentarai, aš galiu Jūs patikinti, kad Europos komisija kartu su atitinkamomis agentūromis labai aktyviai dirba su nacionalinėmis sveikatos apsaugos ir maisto tarnybomis, kad jos galėtų E, bendromis jėgomis pažaboti šios bakterijos protrukį. E, sekmadienį Europos komisijos ir EFSA ekspertai lankėsi Vokietijoje, kad padėtų Vokietijos institucijoms e, toliau tyriant lygos raidą ir šaltinio paieškas vykdant. Birželio 13 dieną, dabar pirmadienį, Europos komisija tarėsi E, su valstybių narių administracijomis apie tai, kaip būtų galima geriau sekti bakterijos plitimą ir jį e, sumažinti, susiaurinti. Taip pat yra bandoma išsiaiškinti, kas sukelia mirties atvejus. E, birželio antrą dieną Europos komisija parlamento plenarinėme posėdėje kalbėjo apie tą temą ir buvo pabrėžta, kad būtina išsiaiškinti e, taršos šaltinį. Taip pat buvo aiškiai pasakyta, kad plačiai visuomeniai turi būti teikiama informacija, kuri būtų pagrįsta. Ar jie sakytų politikai, ar ekspertai, mokslininkų išvadomis, kad nebūtų kuriama visuomenė nepagrįsta baimė. E, praeitą savaitę E, Vengrija pirmininkauti tarybai Luksemburgio organizavo ministrų e, susitikimą, kuriame buvo konkrečiai bandoma aptarti E. coli e, bakterijos sukertus finalinius padarinius. Praeitą trečiadienį Žemės ūkio ministrai susitiko ir Berlyne kalbėjome apie krizės šaltinį, su atitinkamus kompetitingomis institucijomis e, sprendime, kaip reikėtų dirbti ir kaip teikti teisingą informaciją. E, praeitą penktadienį, birželio 10 dieną, Vokietijos administracija paskelbė, kad yra rastas vienas ūkis, e, kuriame yra auginami įvairūs sojų daigai ir jis iš to ūkio buvo teikiami sojų daigai į vairias maitinimo institucijas. Birželio 12 dieną šeštadienį Vokietijos administracija paskelbė, kad e, išvados yra patvirtintos laboratorijų tyrimais. Ir speciali ekoli rūšis 104 buvo e, įvardinta kaip e, atsirandanti sojų daiguose. Aš esu tikras, kad gerbiami parlamentarai kartu su manimi pasveikins šį svarbų uh, išsiaišk, iš, tyrimų rezultatą. Dabar jau šaltinis žinomas ir laboratorijų tyrimai patvirtina epidemiologų įtarimus. Epidemiologiniai tyrimai tęsis, kad būtų galima išsiaiškinti geriau, koks yra ryšys tarp susirgusių žmonių, maitinimo įstaigų ir Vokietijos ūkių. Pasarosiomis e, keletą dienų buvo tyrimuose daugiausia dėmesio skiriama tam, kaip speciali ekoli rušis 104 pateko į maisto gamybos grandinę. Kaip aš jau sakiau, komisija kartu su valstybėmis narėmis parengs, e, pasimokys iš šios krizės ir bandys išsiaiškinti, kaip geriau galima būtų panaudoti mūsų įspėjimo ir reagavimo sistemas. Būtina, kad nacionalinė administracija neskubėtų teikdama informaciją apie e, infekciją, jeigu ji nėra pagrįsta tvirtais įrodymais. Turime būti atsargus ir neskleisti nepagrįstų būkštavimų tarp ES gyventojų ir taip kurti problemas e, savo maisto gavintojams, kurie e, turi parduoti savo produkciją ES ir už jos ribų. Šios bakterijos protrukis parodo, kaip svarbu valstybėms narėms kruopšiai tirti galimus e, bakterijos plitimo šaltinius ir įvesti pagrystus įspėjimus į skubę reagavimo sistemą. Kaip aš jau sakiau parlamente, mes turime pasirūpinti, kad visose mūsų e, diskusijose, reakcijose nepradėtume e, būkštauti ir skubiai priimti sprendimus, kurie būtų nepagristi. Sprendimai turi būti orientuoti gyventojų sveikatos apsaugo, nei ką kitą. Jeigu mums pavyks tai padaryti, tai galėsime, tai galėsime pasakyti, kad išmokome uh, E, tai, ką reikėjo iš šios krizės. Ir tada galėsime pagerinti mūsų krizių veikimą. Koordinavimas, informacijos iškus e, skleidimas ir, kor, ir e, komunikacija yra mūsų uh, veiksmingumo tokiomis aplinkybėmis esmė. Čia mes turime e, pasimokyti. Prieš baigdamas norėčiau išreikšti susirūpinimą dėl galimų e, draudimų e, parduoti tam tikrus produktus dabar. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad bakterijos paplitimas atsiriboja Hamburgo e, teritoriją. Todėl nėra jokios priežasties jau nuo šiandien imtis priemonių e, Europos Sąjungos mastu. E, mes išsiaiškinome šaltinį ir bet koks nors vieno produkto uždraudimas yra neproporcinga apsaugos priemonė. Kol kas Europos komisija labai stengiasi gyvendinti politinį sustarimą, kuris buvo pasiektas tarp e, prezidento Borozovo ir Rusijos prezidento Dmitrijos Medvedevo birželio 10 dieną, kai jie susitiko Nižnij Novgorod mieste. Per šiame susitarime buvo panaikintas draudimas, kurį Rusija buvo įvedusi ES daržovėms. Tačiau Rusija pareikalavo, kad būtų įvesos tam tikros garantijos. Kai tik buvo pasiektas susitarimas, Europos komisijos tarnybos pateikė konkretų pasiūlymą Rusijos kompetitingoms institucijoms. Šiandien Rusijos kompetitingos institucijos paskelbė, kad jų nuomonė komisijos pasiūlymas neįeina į Barozo ir Medvedevo politinio susitarimo apimti. Kadangi e, savaitgalį buvo paskelbti e, e, pozityvūs teigiami laboratorijų tyrimų rezultatai, dabar Europos komisija mano, kad jos pasiūlymas įeina į Baroso ir Medvedevo susitarimo apimti. Europos komisija E, nori, iš, kad, Europos, e, kad Rusijos institucijos iš naujo iš, išnagrinėtų tą pasiūlymą ir kad draudimas importuoti daržovės ir vaisius į Rusiją būtų panaikintas galiu pasakyti, kad ši krizė jau padarė didelę žalą ūkininkams ir ypač daržovių augintams. Todėl aš palaikau labai glaudų ryšį su savo kolega komisijos nariu Čiolos, kad mes kartu e, pagelbėtume e, ūkininkams ir gamintojams, kurie nukentėjo nuo šio bakterijos protrukio. Europos komisija su valstybėmis narėmis dirba petis į petį, turėdama vieną tikslą, bandydama sustabdyti šios bakterijos protrukį kuo greičiau. Yeah, ja, for... Ačiū komisarui Daly už tai, kad jis apžvelgė dabartinę situaciją. Antradienį, birželio 14 dieną, pas, paskutinę savaitę tikrai labai daug dirbote, matome iš jūsų užrašų, kasdien vis naujas aukšto lygio sutikimas, europinių, nacionalių lygmenių. Dabar vyks diskusijos, mūsų parlamentarai galės pasisakyti. Dabar jau kalbėsiu logiškai. Jūs sakėte, kad iš esmės nereikia teikti informacijos, kurie nepagrista visuomeniai. Tai yra teisingas visai požiūris, nes tokiu atveju kyla klausimas dėl kompetencijos, kas turi informuoti visuomenę. Kiekvienas žmogus, kuris turi savo laboratoriją arba ES yra koks nors koordinavimas, kai, kas turi teikti informaciją visuomeniai. Tai yra klausimas, kurį mes iškeliame ir Strasbūrė, Na žinoma, mes nesame Junktinės Amerikos valstijos, amerikiečiai turi savo instituciją. Aš nežinau, ar mes čia e, e SDC galėtume sustiprinti, suteikti jai papildomą kompetenciją, kad ji galėtų teikti informaciją visuomeniai. Taigi vakar ir šiandien mes gauname naujausią informaciją, kad būtent šią infekciją sukėlė sėklos, kurios naudojamos daigintoms pupelėms. Ir neaišku dabar, iš kur ta sėkla atkeliavo. Ar iš ES, Azijos, ar iš Afrikos, ar iš kitų trečiųjų šalių. Kitas dalykas tai yra atsiekamumas šių e, sėklų, nes mes dabar negalime išsiaiškinti, iš, iš kur dabar atsiradusios tos pupelės. Tačiau aš manau, kad ši, ši problema jau yra sprendžiama ir trialogija yra iškeliamas klausimas dėl, dėl informacijos apie maisto, kad mes žinotume, ką mes valgome, ką mes perkame. Taigi, žemės ūkio ministrai pasirūpins tuo, kad būtų išmokėtos kompensacijos ūkininkams, o Rusijos reakcija rodo, kokia jautri vis dėlto yra ši tema nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad Rusija taiko neproporcingas priemonės, nes e, Rusija uždraudė importuoti e, iš visos ES atinkamus maisto produktus, man atrodo, kad čia Rusai perdėjo šiek tiek. Tačiau bet kokiu atveju e, ir Rusijos vyriausybė siekia apsaugoti savo piliečių gyvybę ir sveikatą. Ir matome vis dėlto maisto apsaugos klausimas yra labai svarbus tiek ES ir tiek trečiosiams šalims. Ir mes matome, kaip tokia infekcija gali sukelti daugybę e, problemų. Dabar kitas kalbėtas yra Pilar Ajuzo. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė komisijos nariai, už jūsų žanginius žodžius. Aš manau, kad komisija tikrai nuveikė labai daug ir komisijos tarnybos ilgas valandas sėdėjo ir sprendė šias problemas. Aš taip pat e, manau, kad tyrimas turėtų būti tęsiamas, turi būti tyrima, kaip ši bakterija e, pateko į e, pupeles. Iš esmės, E. coli bakterija nelabai dažnai patenka ant maisto produktų, galbūt čia yra tam tikra manipulacija atlikta su maisto produktais arba su sėkla. Čia reiktų išsiaiškinti tai ir imtis atitinkamų priemonių. Jūs sakėte, kad nereiktų kelti panikos arba e, kelti problemų ekonomikos sritims. Žinoma, tačiau praėjusią savaitę restoranuose e, Europos e, Sąjungos tarybos ir parlamente e, buvo parašyta tinka, lentelėse, kad mes e, neruošiame jokių ispaniškų produktų. Iš to reikia padaryti tam tikras išvadas ir pasimokyti ateityje, kad nedarytume panašių klaidų. Ir e, maisto apsaugos principas turėtų būti iš naujo apibrėžiamas. Mes uh, negalime imtis tokių skubių priemonių, kurios yra neapgalvotos ir sukelia žalą tiek pramoniai, tiek visuomeniai. Ši ankstyvo įspėjimo sistema e, suveikia mm, jau gegužės mėnesį ir mes turime dabar atsižvelgti e, į tai, kokias priemonės reikėtų taikyti, kad nebūtų e, per daug apribota maisto produktų gamyba ir jų tiekimas. Be to, e, reikia taikyti tokias priemonės, kurios nekeltų žalos įvaizdžiui Bet kokiu atveju kiekviena valstybė turėtų būti atsingamas kontaktinis asmuo, kuris ir kontroliuotų visą situaciją. Ir kad ateityje nebūtų tokios, e, tokio nesusikalbėjimo. Tai neturi pasikartoti ateityje, kai kils panašus incidentai. Ir atlikdami tyrimą į darbą neturime ir mes pamiršti, ir Vokietijos institucijos neturi pamiršti, kad e, e, reikia išsiaiškinti kaip E. coli pateko ant maisto produktų. E. coli bakterija iš tikrųjų aprašyta medicinėje literatūroje, tačiau kaip ji pateko į, dabar į mūsų organizmus, reikia išsiaiškinti. Ačiū, ponė Ajuso. Iš tikrųjų, lygos e, e, sukėlėją surasti tai yra panašu į operaciją kažką, kaip pavyzdžiui, adatą reikia surasti šieno kūgyje. Tai nėra taip paprasta. Bet mes norime išsiaiškinti, kur buvo tas infekcijos sukėlėjas. Ir dabar matome, kad buvo sukelta didžiulė žala agurko augintojams Ispanijoje vien tik dėl to, kad buvo patikta netinkama ir neteisinga informacija. Žinoma, siek, norint gero buvo patikta ta informacija, bet, e, kaip žinote, gerais norais ir pragaras grįstas. Taigi, Petri Lyza. Ačiū, e, panė pirmininkė, ačiū, panė komisijos nariai. Malonu, kad jūs atvykote pas mus į komitetą ir mes pastarai savaitę jau diskutavome su jūs labai išsamei. Aš taip pat e, norėčiau padėkoti, kad jūs ir savo kalbos pradžioje išreiškite užuojautą e, tiems 36 mirusiems žmonėms ir susirgusiems žmonėms. Visi tie skandalai, pavyzdžiui, susiję su dioksinais e, metų pradžioje, jie yra susijęs su žmonių gyvybėmis, su žmonių sveikata ir dėl to reikintis tam tikrų prevencinių priemonių. Tačiau kartais įmamasi netinkamų priemonių ir dabar, kai matau siekiant išvengti epidemijos, buvo atlikta netinkamų dalykų. Čia matėme, kaip e, Hamburgo institucijos informavo visuomenę pirmiausia apie ispaniškus agurkus ir e, infekcijos sukėlėjus rastus ant tų agurkų ir žymiai vėliau informavo kitas valstybės narės ir ES. Tam negalima pritarti. Tai yra ne, ne ta procedūra, kurį reikėtų taikyti tokiais atvejais. Reikia iš pradžių surasti e, iš tikrųjų sukėlėjus, rasti tinkamų įrodymų, pagristų įrodymų, kad tie sukėlėjai yra ant tam tikrų maisto produktų ir ta, tik tada teikti informaciją visuomeniai. Šimtaprocentinę informaciją reikia teikti visuomeniai, tai yra būtent šimta procentų patikrinta. E, žinoma, ant ispaniško agurkų buvo e, surasti ehekso keliai, tačiau ne tie, nuo kurių mirė žmonės. ir e, reikėjo tiesiog tris dienas palaukti ir pateikti tinkamą informaciją. Tačiau kuris politikas gali ištverti tokią situaciją, kai kiekvieną dieną yra žmonės gabenami į ligoninės, 36 žmonės e, mirė ir e, joks politikas negali ištverti nepaskleidęs tokios informacijos, kuri galbūt galėtų išgelbėti kitų žmonių gyvybės. Tačiau ta informacija buvo neteisinga ir tikro sukėlėjo mes nesuradome. Ir aš norėčiau pasakyti, kad vis dėlto e, nereiktų būti per daug atsargiems. Jeigu mes žinome laboratoriją e, ištyrtą tam tikrą medžiagą arba tam tikrus laboratorinius įrodymus, tai žinoma, turime pateikti tokią informaciją visuomeniai. Kitas dalykas, tai antibiotikai gali dar pabloginti lygos eigą tačiau e, po savaitės ar po mėnesio arba kitais metais gali atsirasti toks lygos e, sukėlėjas, kuris bus e, atsparus antibiotikams. Ir tokio, tokio lygos sukėlėjo negalima sunaikinti. Todėl parlamentas paskelbė rezoliuciją gegužės mėnesį praėjusiais metais dėl antibiotikams atsparių lygos sukėlėjų. Ir aš norėčiau paklausti, kiek komisija nagrinėja šią temą, tai yra lygos sukėlėjų e, atsparių antibiotikams. Taigi, ačiū, Basas Haikurtas. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarui už tai, kad e, pateikėte naujas informaciją po plenarinės sesijos Strasbūrė. Pradėsiu nuo to, kad jūs pasakėte, kad reikia pasimokyti iš komunikavimo Ir manau, kas tas dalykas labai lengva kritikuoti, kad bakterijos šaltinis nebuvo surastas pakankamai greitai, bet čia aš turiu sutikti su pirmininku, kad e, kai ieškai adatos šieno kupetoj, mm, nėra lengva. Visi, aš manau, ieškojo to šaltinio kaip galima greičiau, tačiau tuo metu komunikavimas yra svarbiausias dalykas. Mes žinome, kad sudėtinga surasti tą šaltinį, tačiau Tuo metu taip pat labai svarbu užtikrinti komunikavimą, informacijos pateikimą, kad nebūtų panikos, bet kad ir tuo pačiu metu nebūtų taip, kad iš viso nebūtų jokios informacijos pateikiama, kai jos reikia. Tai aš sutikščiau su mm, panalyze, kad jeigu apsuktumėm, tai e, kita pusė, jeigu surandi gerų argumentų, kad šaltinis galėtų būti agurkai, tai tuomet reikia tai komunikuoti, būtent e, pateikti tą informaciją tam, kad tiesiog būtų tai saugu, kad būtų būtent vardant saugumo tai padaryta. Galbūt galima pasakyti tai agurkai nepatikslinant valstybės, nes tai buvo nereikalinga informacija, ypač todėl, kad nebuvo aišku, iš kokios vis tik tai valstybės tie agurkai. Taigi komunikavimas yra labai svarbu. Ir dabar komisarijoms klausimas, jūs sakėte, kad reikia pasimokyti, tačiau vis tik tai jūs nepatikslinote, o kokių pamokų reikėtų pasimokyti. Jeigu dabar žiūrėtumėm į komunikavimą visą, kaip tai buvo daroma, bent jau Vokietijoje, aišku, kad mm, tos komunikavimo linijos buvo pernelyg ilgos buvo visų pirma identifikuota tai ligoniai, po to vietos sveikatos tarnyba, po to a, toliau regioninė, Fedelhoch institutas, toliau ES ir taip toliau. Taigi labai daug žingsnių iki ES lygmens pasiekia ta informacija, kad turime problemą. Manau, kad čia komisija turėtų pateikti pasiūlymų, kurie leistų užtikrinti, kad tas komunikavimo procesas sutrumpėtų tikrai būtų trumpesnis nei buvo Vokietijai. Mums reikia kažkokio tai centrinio registravimo biuro europinių lygmenių, kad jeigu yra identifikuota tokia problema, kad ji būtų administruojama e, centrinėme registravimo e, biure, nes jei neturėsime tokio, tokios struktūros ir toliau, tas, tos komunikavimo linijos bus labai ilgos. Ir tai yra problema, kadangi eina kalba apie e, kritinius, ypač skubius atvejus. Ir jeigu komisija sako, kad reikia pasimokyti dėl komunikavimo, aš norėčiau išgirsti komisaro konkretesnių minčių, kokių pamokų būtų pasimokyta, kad tos komunikavimo linijos sutrumpėtų, ar būtų centrinė administravimo kažkokia tarnyba, biuras, kad visi ES lygmenių žinotumėm, kas vyksta ir ligoninės lygmenių. Ačiū. Ačiū, baigiu kalbėtojų sąrašą. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Taip. Chris Davis. Uh, Ačiū pirmininkė. Dėl šios krizės mirė žmonės ir manau, kad reikėtų išsakyti užuoto žodžius šeimoms ir tiems, kurie e, vis dar gydosi. Aš taip pat užjaučiu ir komisarą, kuris visuomet yra atsakingas už visuomenės sveikatą visoje ES, tačiau kai kyla tokie incidentai, aš įsivaizduoju, kad jūs tikriausiai jaučiatės visiškai beviltiškai. Taigi klausimas, kaip mes galime pasimokyti ir kokių pamokų mes galime pasimokyti, kad nacionalinės struktūros, kurios ėmėsi vadovavimo vaidmens, iš tikrųjų galbūt mums labai sunku būtų įtakoti, kaip jos turi reaguoti. Ir pareiškimai iš Vokietijos ne visuomet labai buvo puikus europinio solidarumo pavyzdys. Na, gal, čia užvelniausias toksai apibūdinimas. Aišku, kritikuoti yra lengva, bet ką reikėtų daryti kitaip. Taigi aš pritariu, kad reikia pasimokyti. Ir čia man kyla klaustukas dėl EFSOS, Europos maisto saugos agentūros. Aš galvau, kad EFSA čia būtų svarbiausia struktūra, tačiau panašu, kad ji buvo įtraukta į tą procesą pakankamai vėlai procese. Uh, Aišku, EFSA paprastai užsijima ilgalaikėmis įprastinėmis analizėmis, studijomis. Aš galvau, kad reikėtų EFSA ir to e, greitojo reagavimo elemento, kad, kad jį galėtų sureaguoti į kritinės skubes situacijas. Ar galėtumėt pakomentuoti tai, komisarė? Ačiū. Parma. EFSA. Parmoje. Kaip sparčiai jis sureagavo, ar tai buvo tinkama agentūra. Lauksime atsakymo iš komisaro Linda McKevin. Ačiū komisarė, ačiū uždedamas pastangas. Aš tik norėjau pasiteirauti. Nu, kad jūs teisingai sakote, jog dabar dėmesį reikia sutelkti į šaltinio nustatymą ir medicinių gydymo sprendimų paiešką bendradarbiavimą čia. Jūs taip pat kalbėjote, kad bus vėliau šią savaitę kalbama apie tai, kodėl, kodėl taip atsitiko, iš kur atsirado tos ekolibakterijos. E. Mm, praeitą savaitę diskusijos aš minėjau, kad susitikau su JAV FDA aną savaitę ir jie pasakė, kad ir JAV tokių problemų pasitaiko. Uh, O Europa su, mais, e, su, su vaisiais ir dažovėmis tokių problemų kol kas neturėjo. Taigi aš galvoju, gal reikėtų panalizuoti, dėl ko tokios problemos yra kilusios JAF anksčiau, kodėl yra buvę tokių problemų JAF su dažovėmis ir vaisiais ir ekolių užkrėtimu. Tai yra klausimas ne tik tai kodėl, kaip, kokia tvarka, bet klausimas, ar tai yra sėtina su ūkininkavimu. Uh, Galbūt kolegos, kurie čia ilgai dirba, sako, kad prieš daug metų vyko diskusijos dėl mėšlo naudojimo žemės ūkija. Taigi, koks tai galėtų būti problemų šaltinis? Žmonės ir toliau miršta šiandien, tai yra baisu. Uh, Tačiau galvojant apie ateitį, gal reikėtų galvoti apie ilgalaikės e, pamokas, ilgalaikės politiką įtakojančias pamokas, ne vien tik tai dėl komunikavimo aspektų, bet taip pat ir dėl e, žemės ūkio politikos, galbūt kitų kitų sričių politikos aspektų. Aš manau, piliečiai būtent to laukia iš mūsų. Kaip galima išvengti tokių dalykų ateityje? Ar visuomet išliks ta rizika vaisių ir daržovių srityje? Ar galime uh, sumažinti tą riziką? Man atrodo, kad EFSA yra dirbusi šią srityje praeitie. Taigi, e, JAV, kokie, e, kiek tų atvejų daugiau, mažiau, kitur, ar yra galimybė pasimokyti iš pamokų kitur? Marija Pauzin. Tak. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai. Turiu vieną konkretų klausimą, kuris man labai rūpėjo dabar e, šios e, bakterijos atveju. Kodėl tiek ilgai prireikė? Aš pakartosiu dar tą klausimą nebuvot užsidėjęs e, e, ausinių komisaras. Kodėl e, prireikė tiek daug laiko nuo to momento, kai susirgo pirmasis žmogus, iki to momento, kai mes gavome tikslę diagnozę? Jeigu aš teisingai suprantu, ar ne dėl to, reikėtų ateityje atlikti tikruosius tyrimus, kaip greitai galima išsiaiškinti diagnozę, jeigu mes įtarėme, kad prasideda kažkas, kažkoks blogas procesas. Kodėl tiek ilgai ir taip sunku buvo rasti tą tikrąją diagnozę? Vieną, dvi, tris savaitės kartais tai užtrunka. Maistas e, yra valgomas, ir labai sunku būtų sustabdyti tokios bakterijos saug. Aš manau, kad čia ateityje e, egzistuoja e, e problema, kurią reikia išspręsti. Kaip galima galvoti, kad šiais laikais šio laikinėmis priemonėmis auginamuose agurkuose e, galėjo e, atsirasti um, bakterijų, kurios atsiranda dėl gyvulinio mėšlo, gyvulinių trašų. Uh, Dėl togi iškyla rizika, o ne dėl pramoninių ūkių. Ir čia, aš manau, mes galėtumėm suformuluoti labai aiškę nuomonę. Mesgi žinome aiškiai, dėl kokio ūkininkavimo atsirado tokios bakterijos. Tokie natūralūs taršalai natūraliai yra susiję su natūraliamis aplinkybėmis, natūraliamis trašomis. Taigi mano svarbiausias klausimas yra, kodėl tiek ilgai viskas trunka? Ja, warum hat das so lange gedauert? Taigi, kodėl tiek ilgai užtruko šis procesas? Mes nuolat girdime šitą klausimą. Jeigu ne agurkai, tai daigai. Ir iš tiesų apklausus žmonės, kurie valgė restoranuose arba vargyklose, paaiškėjo, kad visi tie žmonės valgė daigus. Tie būtent tie užsikrėtę žmonės. Miroslav Mikalašek, jums žodis. Gerbiamas komisijos nariai, gerbiami kolegos, Manau, kad e, e, labai gerai, kad jūs atėjote čia, gerbiamas komisijos nariai, ir taip uh, operatyviai sureagavote į susidariusią situaciją. Aš norėčiau išreikšti savo susižavėjimą jumis, nes keletoje sričių, tokių kaip jūsų veiklos sritis, yra labai sunku priimti greitus sprendimus ir rasti greitus veikimo būdus. Kartais e, iš tų sprendimų išplaukia geri sprendimai. O dabar aš norėčiau e, pakalbėti apie šios problemos medicininę pusę. Gerbiamas komisijos nariai, man e, yra tekę kurį laiką gyventi Kanadoje ir 2001 metais ten irgi buvo E. coli epidemija. Tai buvo enterohemoraginių bakterijų protrukis ir tos bakterijos labiausiai pažeidė um, žmogaus, ypač vaikų, inkstus. Manau, kad čia iškilo panašus, o gal netgi visiškai toks pat infekcijos, E. coli bakterijos infekcijos atvejais. Todėl aš sakyčiau, kad galbūt reikėtų mokytis vieniems iš kitų ir pažvelgti į kanadiečių gydytojų uh, sukauptą patirtį. Mes e, žinome, kad Kanados galbūt mikrobiologai e, galėtų paaiškinti mums, kaip jie susidorojo su tą problema 2001 metais. Galėčiau Jums priminti, kad tuo metu e, buvo išsiaiškinta, kad įvyko nutekėjimas iš E, nuotekų sistemos ir e, vanduo užterštas žmogaus fekalijomis pateko į geriamą vandenį ir žmonės gėrė tą vandenį, ypač vaikai mirė. Aš nenoriu pasakyti, kad būtent tas pats atsitiko ir šiuo atveju, tačiau gali būti, kad e, bakterijos paplito dėl to, kad koks nors biologinis ūkis naudojo e, gyvulinės kilmės, o galbūt netgi žmogaus kilmės trašas. E, reikėtų, manau, sutelkti dėmesį į šią problemą, kad tokie atvejai nepasikartotų. Tačiau, kaip ten bebūtų, pirmiausia, turime tarti su ekspertais. Noriu pabrėžti, kad mano nuomonė, Mes nepakankamai dėmesio skiriame tokioms rytims kaip mikrobiologija. Nes mikrobiologų, ekspertų e, turime vis mažiau ir mažiau. Laboratorijos nebespėja pasivyti e, pokyčių atsirandančių mikrobiologijos rytyje. Jeigu šias problemas turi spręsti EFSA, tai ji pirmiausia turi turėti pakankamai laboratorijų. Jeigu um, lygų kontrolės ir prevencijos centras turi tokias problemas spręsti, tai jam reikia atitinkamų laboratorijų. O šį kartą mes turėjome pasikliauti vietos laboratorijomis ir vietos mikrobiologijos ekspertais, kad būtų išsiaiškinta epidemijos e, kilmė ir šios e, bakterijos konkreti rūšis. Todėl Pirmiausia, pasirūpinkime, kad pakaktų įrenginių. Aš sutinku su kolega Pėteriu Lyze. E, kai iškils panašių atvejų ateityje, mes turim būti sukaupę pakankamai patirties. Barbara Debrun. Sorry, I didn't, I didn't hear, understand my name being called. I had to wait till... Debrun. Atsiprašau, neišgirdau savo pavardės. Aš tiesiog laukiau, kol e, baigs versti paskutinį kalbėtoją. Ačiū pirmininkė, dėkoju komisarui daly už tai, kad jis taip nuosekliai pateikė mums, mums visą naujausią informaciją ir Strasbūrė, ir per komunikatus, ir šiandien. Taigi norėčiau sugrįžti prie poros tik tai dalykų, nes daugelį kitų jau kiti apžvelgė. Kris Deivis paminėjo tai, kad Visų pirma, tai turi būti sprendžiama nacionalinių lygmenių, tinkamų lygmenių valstybėse narėse. Aš um, pritariu, kad taip ir turėtų būti, kai na kalba apie perspėjimą dėl maisto situacijų. Tačiau noriu paklausti, ar jūs tenkina tai, kaip vyko kaip veikia informacijos tinklai, informacijos kanalai, ar čia tikrai uh, buvo kokiu tai aspektu, kas suveikė ne taip, kaip turėjo suveikti pačioje pradžioje, kas būtų atitikę komisijos pajėgumus ir taip toliau. Ir dabar jau pozityviau tuose pranešimuose, ką, ką jūs mums pasakote apie uh, patobulinimus, ypač, pavyzdžiui, dėl Romos laboratorijos, kad būtų galima sutrumpinti tą laiką, ar yra koli e. bakterijų maiste. Ar tai yra tik tai vienkartinis toks patobulinimas, ar čia tai ir ateičiai tai galios, įsitvirtins tas patobulinimas dėl, šių, dėl šios situacijos, tai bus išplėsta, ar, ar nes iš tikrųjų siekiama būtent tokio patobulinimo atsižvelgiant į tokias tikrai labai tragiškas aplinkybės. Visi norėtų tai matyti išplėstą. Ačiū ir Judit Merkis. Thank you, Chair. Thank you. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarui. Praeitą savaitę jūs dar turėjote kalbėtis su uh, taryba tą dieną po pietų dėl uh, koli, e, to proveržio. Taigi problema yra, kas valdo krizę, kas stovi už vairo. Uh, Jūs sakėte, kad turėsite dar apie tai kalbėti, nes labai daug yra dar skirtingų valdžios institucijų, kurios įmasi to klausimo. Ir jeigu nėra vieno kapitono prie vairo, tai dažnai būna, kad laivas kesta. Taigi, ar jūs galvojate apie kažkokius tai supaprasinimus krizių valdymo srityje taip pat ir taryboje ir konkrečiau? Ar Vokietija iš tikrųjų labai uh, viskas tengiasi valdyti viena, nenorėjo nieko dalytis. Taigi, kaip būtų galima spręsti e, šią, šį, šį klausimą ateityje? Taigi, komisarė, e, išgirdote, kas neramina parlamentarus, ką norėtų pasiūlyti daugiau mikrobiologų EFSOje, centrinis registravimo biuras, priežiūros valdyba. Uh, antibiotikų e, ir atsparumo klausimas, gal nebūtinai vien čia, bet gali būti ir daugiau tų klausimų. Taigi, prašom, komisarė. Iš esmės, pagrindinis susirūpinimas, ką aš girdėjau iš parlamentarų šią popietę, yra tas pats, kuris neramina ir mane per visą šią krizę. Tai yra informacijos rautai ir koordinavimas Tai yra labai svarbu tokiais atvejais. Mūsų patirtis, ne vien mano patirties, bet mano tarnybų patirtis per ilgus metus rodo, jog panašių krizių atveju labai svarbu turėti vieną centrinį punktą, kuris valdytų visą situaciją ir užtikrintų komunikavimą dėl tos situacijos. Pradėsiu nuo vieno iš paskutinių klausimų, kadangi tai yra labai aktuolus klausimas. Ar aš džiaugiausi, ar aš patenkintas tuo, kaip e, dirbo informacijos kanalai? Ne. Ta, ta, ta, ta žinia, kurią stengiausi perteikti taip pat ir kolegoms Vokietijoje. Aš turiu pasakyti, kad jie padarė viską, ką galėjo iš tikrųjų. Uh, Taigi ta žinia buvo, kad reikia daug daugiau koordinavimo užtikrinti. Federalinė sistema Vokietijoje yra tokia, kokia ji yra. Ir vėlgi, čia, kalbant apie kompetencijas, reikia suprasti, kokia yra situacija. Ir turime dabar išsiaiškinti, ar galime pertvarkyti savo darbą taip, kad tokiuose situacijose, kur mm, kompetencijos yra sutelktos žemių lygmenių ar apskričių lygmenių, ar būtent iškilus tokiams aplinkybėms būtų galima užtikrinti koordinavimą bent jau nacionaliniu lygmeniu ir po to tai įjungti į koordinuotą darbą ES lygmeniu. Kaip pirmininkas ir sakė, Rusijos reakcija vėlgi įrodo vieną dalyką. Mes sėdim toj pačioj valti. Jeigu ištinka koks incidentas, šios Europos, kurios dalimi mes esame ribose, tai visa ta Europa ir neš visus, visas, visas pasiekmes, patirs visas pasiekmes. galbūt visi tikrai taip pavydžiai saugo savo kompetencijas e, politinių lygmenių. Reikia suvokti vis tik tai, kad padariniai e, yra bendri padariniai, visiems tenkantis padariniai. Taigi mes turime suvokti, kad kartu turime dirbti. Tai tokia žinia, kurią stengiausi pasiūsti ir kurią aš nusivežiau su savimi į Vokietiją, kuomet kalbėjausi su žemių ministrais ir federaliniais ministrais apie tai, kas e, vyko Vokietijoje tuo metu. Vėlgi, komunikavimas. Jeigu jis būtų koordinuojamas tinkamu būdu, mes tikriausiai galėtumėm išvengti, sakyčiau, kai kurių klaidų kurios galėjo būti padarytos, kaip kad pavyzdžiui, paminint valstybės pavadinimą pirmuoju atveju, kalbant apie agurkus. Bet vėlgi, apie tai aš jau pakankamai kalbėjau, tai galiu pasakyti, būkime atsargus, sukurdami tokią politinę klasę, kuri o, nepaistų rizikos. Tai tikrai nepada piliečiams. Sprendimai turi būti priimti ir kartais reikia prisimti tą riziką. Kokios būtų tos pamokos, kurių mes dabar mokomės ir kurių turėtumėm pasimokyti? Tai čia svarbiausios pamokos yra tai, kaip pagerinti komunikavimą. Vėlgi, tai nėra uh, ilgo komuni ilgos komunikavimo grandinės klausimas, tai nėra esmė. Esmė yra ta, kad turi būti vienas komunikavimo kanalas. Ne tai, kad vienas žmogus iš vienos žemės sakytų vieną, kitas žmogus iš kitos žemės kažką kitą, paskui federalinė ministerija sako kažką trečią, komisija sako kažką ketvirtą ir taip toliau. Taigi reikia to koordinavimo. Man atrodo, nebuvo čia tokio ilgo komunikavimo proceso, net tai buvo esmė. Esmė buvo būtent tai, kad trūko koordinavimo konkrečiai. EFSA. EFSA buvo pasirengusi suteikti savo paslaugas šioje krizėje, jau labai ankstyvame jos etape, tačiau galų gale sugebėjome užtikrinti EFSOS darbą Vokietijoje tik tai šį savaitgalį. Tai turiu pasakyti, kad tas indėlis, kurį atnešė EFSOS darbuotojai į epidemiologinės situacijos ir procedūrų įvertinimą, buvo ypatingai, ypatingai naudingas ir vertingas. Taigi EFSA veikė labai sparčiai. EFSA buvo pasirengusi e, imtis greitų priemonių, bet vėlgi viskas susiveda į kompetencijas. Taip, tai yra kompetencijų klausimas, kaip ponas Deivis sakė. Negalime mes priversti mus priimti vienoje ar kitoje situacijoje, negalime primesti patys save. Taigi tai tokie tie klausimai, kuriuos, manau, reikės ateityje diskutuoti. Esu tikras, kad atliksime visą analizę to, dėl ko tas patogenas atsidūrė maisto grandinėje. Vėlgi iš to, ką aš dabar sužinau, gali būti iš tikrųjų, kad buvo kažkurio tai momentu um, fekalijų patekimas, kažkas, kažkokia problema su nehigieniškumu. Ar tai Vokietija, ar tai konkrečiame tame ūkija, kurį identifikavome, ar uh, laive, kuris vežė sėklas į tą ūkį, ar tai buvo gamykloje, kur tos kur tai buvo gaminta, ar tai ūkija, kur tai buvo auginta. Reikės išsiaiškinti ir tai bus rytis, į kurią sutelksime dėmesį, nes mano galva labai svarbu yra atsekti tą tikrąjį gal pirminį šaltinį. Ir matau, mes, manau, mes galime pasidžiaugti, kad jau pakankamai toli nuėjome ir būtent iš, išaiškiname taršo šaltinį, nes kartais tai neįmanoma padaryti, netgi šiuo atveju mes sugebėjome tai padaryti. Tačiau vėlgi neužmiksime ant laurų eisime dar giliau, kad atsektumėm tikrąją priežastį. Ir taip pat a, stengsimės atlikti studijas, tyrimus dėl šio patogeno, dėl šios patogenų klasės, atsižvelgiant į patirtį Kanadoje, JAV, kas buvo paminėta. Mes dabar matome, kad tai gali atsitikti ir Europoje. Taigi, norėsime atlikti labai detalės mokslinės analizės, tyriant šio tipo problemas. Dėl Romos laboratorijos. Ši Romos laboratorija yra viena iš pamatinių laboratorijų, referencinių laboratorijų, kurias finansuoja komisija būtent e, šiems tikslams. Čia būtent E. coli klausimams. Aš lankiausi Romoje dėl kitų priežasčių ir nusprendžiau, kad e, turiu apsilankyti toje laboratorijoje ir mm, pasveikinti tuos žmonės su puikiu darbu, kad tikrai viskas buvo padaryta mm, taip smarkiai paspartinant procesus. Taip pat reikėjo ir pasiaiškinti, kaip visa tai vyksta. Taigi ta situacija dar tęsiasi. Tai yra mokslo tyrimų taip pat institutas, kuris užsijima ir šios tematikos mokslinę analizę. Tai nebuvo kažkas tai tokio e, staiga padaryta, tai buvo ilgo pro, mokslinio tyrimų proceso rezultatas mm. Aišku, kad šis proveržis, šis incidentas paskatino juos sutelkti dėmesį į šį konkretų klausimą ir labai skubiai pateikti atsakymus. Dabar dėl atsparumo, antimikrobinio atsparumo bus ataskaita pateikta dėl antibakterijų kompiuterinio informatumo dienos, lapkričio 18 dieną. Aš nežinau, gal viską atsakiau. Ačiū komisarė, man atrodo, ačiū, kad atėjote, man atrodo, tikrai buvo naudingos diskusijos, galbūt kiek buvo pakartoti patys svarbiausi klausimai, buvo labai vertinta jūsų veikla ir ES agentūrų veikla. Šis komitetas atidžiai seks tolesnės diskusijas, tolesnį darbą šio klausimu. Tikriausiai tai ne paskutinė lyga, su kuria mums tenka susidurti Europoje, taigi turime pasimokyti iš to pamokų ir turime uh, tikrai užsibriežti plačius užmojus ir, ir jums ir mums tai svarbu. Rytoj 9 ryta koordinatorių posėdis, 10 ryta pradėsime nuo a, naftos grėžimo platformų tolimoje jūroje. Berlin was okay. Berlin was okay. Now the poor people. I mean, uh, uh Lisa was my. If, uh, you just, you